Right, good morning everybody. We've, we've had a late start. Labas rytas. Vėlai pradedame, tačiau atrodo vis tik tai net ir tokiu laiku parlamentarai visi nesugeba ateiti. Ir perinam prie kito darbo atvarkės klausimo. Svarstysime pakeitimus dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo atsigaunant ekonomikai. 162 pakeitimai pateikti ir aš iš karto suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Vango. Merci, Madame la Présidente. Labas rytas, ponė pirmininkė. Ačiū. Pour, euh, leur contribution. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti už indėlį prie šio pranešimo rengimo. Šešėliniai pranešėjai prisidėjo prie to, kad buvo pateikta 162 pakeitimai. Jie visi labai įdomus ir konstruktyvus. Ekonomistai, kaip ir mūsų komiteto nariai, šiuo metu labai aktyviai diskutuoja E, pranešimas ir pranešimų ir mano diskusijų su šešėliniais pranešėjais tikslas sukurti, pasiekti kompromisą. Ir tokioje kompromiso dvasioje aš ir parengiau šį dokumentą vakar po pietų ir vakare su Europos centrinio banko prezidentu ir Eurogrupės pirmininku kalbėjome būtent apie tą patį. Tikiuosi, kad šiandien visi susirinkę šioje salėje norime pasiekti kompromisą visos Europos labui ir Europos žmonių labui, nes jie visi patyrė didelį krizės smūgį. Manau, kad mums visiems pridėrėtų pasistengti, kad ES institucijos galėtų inicijuoti E, tą atsigavimo, ekonomikos atsigavimo pradžią, kad užtikrintų socialinio modelio laikymasi ir garantuotų viešųjų finansų tvarumą. Tie trys dalykai - ekonomikos atsigavimas, socialinis modelis ir viešųjų finansų tvarumas - turi būti mūsų veiklos šioje diskusijoje tarsi švituriai. Kai e, Aš bandysiu iš jūsų išgauti kompromistus pakeitimus. Nemanau, kad šiandien reikia ilgos diskusijos, tačiau norėčiau trumpai pristatyti kompromisą, kurio, kurį galėtume pasiekti su šešėliniais pranešėjais. Dėl keturių punktų norėčiau pakalbėti. Daugumoje pakeitimų sakoma, kad makroekonominė politika turėtų būti anticiklinė. Kitaip tariant, kai e, ekonomika klostosi gerai, biudžeto perteklius turėtų būti skirtas skolos sumažinimui. Turbūt su tuo visi sutinkame. Tačiau anticiklinė politika taip pat reiškia, kad ekonomikai e, susidūrus su sunkumais, kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į savo specifiką, turi ieškoti reikalingų galimybių įgyvendinti paramos priemonės, kurios tuo metu yra reikalingos. Taigi yra du uh, anticiklinės politikos aspektai. Vienas iš jų yra susijęs su klesinčia ekonomika, o kitas - ekonomikos atgaivinimo aspektas, kai e, gamybos pajėgumai yra naudojami nepakankamai. Antras elementas, e, dėl kurio galėtų nuomonė sutapti, yra susijęs su e, viešųjų išlaidų apskaičiavimu. Pažvelgus į visą eilę pakeitimų, manau, būtų galima suprasti, kad dabar, kai gamybos e, pajėgumai nėra išnaudojami iki galo, ekonomikos atgaivinimo priemonės galima būtų pradėti taikyti, tačiau jas reikėtų įvertinti pagal veiksmingumą. Aš nesakau, kad reikia leisti pinigus, e, norim to ar nenorim. Ir aš manau, kad kol kas ne visos išlaidos susijusios su krize buvo e, veiksmingai panaudotos. Trečias rytis, kuro nuomonės turbūt sutaptų, yra susijusi su apibrėžimu, kokia yra ekonomika atsigavimo laikotarpiu. Jeigu pažvelgtumėte į literatūrą, tai suprastumėt, kad tokia ekonomika e, susidaro tada, kai gamybos pajėgumai yra išnaudojami visiškai. Vadinasi, maždaug 85 procentai jos yra panaudoti. Šiandien siekime 70-72 procentus, nors atsigavimo spindulių jau matome. Ir vietoj to, kad ginčytumės dėl galimų augimo skaičių, iš principo mes galėtume susitarti, kad tol, kol gamybos pajėgumai yra pakankamai gerai naudojami, reikia pradėti taikyti anticiklinės politikos um, ekonominio atgaivinimo pus, e, elementą. Kai vėl bus pasiektas pertekliaus ligmuo, tą perteklių bus galima išleisti skolos sumažinimui. Ketvirtas, paskutinis punktas, kurį aš norėjau įtraukti į savo pranešimą ir dėl kurio aš manau mes galėsime susitarti, yra sudėtingesnis. Jis yra susijęs su diskusijomis dėl kriterijų. Man atrodo, kad Europos komisijai reikėtų pagalbos. Ir šiuo metu spekuliuojant dėl valstybių skolos rinkose, turime padėti komisijai įtvirtinti valstybės finansų tvarumą. Ekonominėje literatūroje specialistai nėra niekada apibrėžę viešųjų finansų tvarumo kriterijų. Taigi jų tiesiog nėra. Galbūt mes galėtume čia įsikišti ir sukurti bent vieną kriterijų. Kaip jau sakiau, mes visi sutarėme, kad reikia anticiklinės politikos. ir galbūt stabilumo raugimo pakto kriterijų jau nebepakanka. Todėl aš kalbu apie ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą. Struktūrinis deficitas ir struktūrinės skolos ligmuo yra du rodikliai, kurie jau įtraukti į stabilumo ir augumo paktą. Manau, kad tai yra logiška, žinant, kokią makroekonominę politiką aš remiu. Ir manau, kad mūsų diskusijoje daugiausia dėmesio reikėtų skirti būtent mano išvardintiems keturiems punktams, dėl kurių galima sutarti. Būtų galima iškelti ir naujų elementų, bet nemanau, kad dėl jų būtų lengva sutarti. Kmak. Ačiū, Gineris Hotmarkas. Uh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Aš e, laukiu, kaip atrodys kompromisiniai pasiūlymai, tačiau aš galvoju, kad Kompromisai turėtų būti priimti remiantis EPP ir liberalų frakcijos pakeitimais. Mūsų nuomonės kartais išsiskiria ir manau, kad pranešėjas, tikiuosi, kad pranešėjas parodys deramą atsakomybę ir mes sustarsime dėl kompromisinių pakeitimų. Dabar Mes e, nubrėžiame ES e, tikslus ir prieš metus dar vyko labai e, griežtos diskusijos, kalbėjome apie tai, kaip išbristi iš krizės. Didžioji parlamento dauguma balsavo už, siūsdami labai aišku signalą dėl atsitraukimo strategijos ir teikdami savo siūlymus, kaip galima išbristi iš krizės. Išlaidos viešojo sektoriaus rytyje išaugo ir kai kuriuose valstybėse narėse, kurios pasirinko kitas alternatyvas, buvo susidurta su didelėmis problemomis buvo susidurta su grėsme gerovės valstybei, gerovės valstybės šaknims. Šiame komitete mes buvome susitikę su Graikijos ministru pirmininku ir supratome, kad kai viešieji e, finansai nekontroliuojame, susidurėme su sunkumais. Tačiau kitos valstybės narės taip pat susidurė su deficito problema. Neturėtume daryti klaidų, nes e, iškyla grėsmė gerovės valstybei ir e, užimtumui, kai viešieji finansai nėra tinkamai kontroliuojami. Didėjant valstybės įsiskolinimui, palūkanų normos e, toms valstybėms taip pat auga, priklausomai nuo investicijų. Manau, kad mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad mes sugebėtume sumažinti šios deficitus kaip galima anksčiau, nes krizė ir deficitas veikia mus visus. Daug kalbama apie Graikijos situaciją. Padėtis Graikijoje veikia ir Europos atsigavimo perspektyvą. Tai taikytina ir kitoms valstybėms narėms. Aš manau, kad gerai, kad pranešėjas pabrėžia kai kuriuos dalykus, tačiau manau, kad jei susidurėme su dviemis ekonomikomis, tai dažnai būna ir dvi skirtingos nuomonės. Štai kodėl turėtume atsižvelgti į konkrečią realybę Man visada malonu girdėti nuorodas į poną Keinsą, tačiau labai paprasta padidinti viešasias išlaidas, didinant deficitą. Pono Keinso pasaulyje buvo paprasta ir sumažinti tą deficitą, tačiau realybėje tai padaryti yra sunku. Todėl 8-9 dešimtmetyje Europos ekonomika susidūrė su dideliais iššūkiais ir nedarbo. Aš tikiuosi, kad kompromisinius pakeitimus mes parengsime remdamiesi jau turimais stabilumo pakto kriterijais. Mums nereikia kurti naujų kriterijų. Manau, kad mes pasimokime iš šios krizės, kad viena didžiausių klaidų, kurią padarėme, buvo stabilumo pakto kriterijų nesilaikymas, nes būtent Dėl to ciklo viršuje esančios ekonomikos patyrė didelius deficitus ir jau nebegalėjo kontroliuoti savo viešųjų finansų deficito atėjus kriziai. Manau, kad dabar neturėtume didinti valstybės įsiskolinimo, turėtume išlaidą skirti gerovės valstybės e, stiprinimui, sveikatos apsaugai, socialinių modelių stiprinimui skirtingose valstybėse narėse, tačiau neturėtume užkirsti kelio investicijoms e, į pramonę ir naujas darbo vietas. Pranešėjas pateikė savo pavyzdį ir baiminosi, kad tokiu būdu mes atversime duris per viršiniams deficitams ir tokiu būdu padidės ir palūkanų normos. Padėtis yra rimta. Tačiau aš tikiuosi, kad susitarę dėl kompromisų, atsižvelgdami į EPP frakcijos ir liberalų frakcijos pakeitimus, juos įtrauksime į kompromisinius pasiūlymus. Norėčiau paprašyti pranešėjo nepamiršti to poreikio kuo greičiau e, stabilizuoti viešuosius finansus ir mažinti deficitą. Rytoj diskutuosime taip pat šią temą ir tuomet galėsime išsakyti skirtingas nuomonės. Aš manau, kad tai yra labai svarbus politinis procesas. Ačiū. ačiū. Labai ačiū. Karl Hagland. Ačiū gerbiamas ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu švediškai. Visų pirma, aš noriu padėkoti mūsų pranešėjui už pranešimą. Akivaizdu, kad mus visus jaudina dabar susidariusi valstybių ekonomikos situacija. Taip pat akivaizdu, kad mes tą problemą galime daugelį būdų bandyti išspręsti. Ir aš manau, kad mes tikslus išsikėlėme visi tokius pačius visose frakcijose ir bandome išspręsti šiuos klausimus ir iš ekonominės perspektyvos, ir iš politinės pusės. Mes e, nacionaliniu lygiu nagrinėjame šias problemas. Aš e, liberalų frakcijos vardu patikiu pakeitimų ir iš esmės mes esame e, susijaudinę dėl disbalanso viešojo ekonomikoje ir matome, kad nebegalima nei skolintis, nei leisti tokios ekonominės krizės sąlygomis, kokios susidarė dabar. Ir e, suprantame, kad didesnis skolinimas ir didesnis išlaidos tik blogina situaciją. Jeigu mes tęsime toliau e, tokią veiklą, kokią vykdome dabar, tai e, problemos pasidarys tokios e, didelės, kad e, Europos valstybės taps silpniausios, sakyčiau, vos ne pasaulyje ir tada e, viešoji ekonomika taps visiškai nebevaldoma. Mes turime pagerinti e, situaciją ir aš manau, kad šis pranešimas yra gera pradžia. Aš tikrai esu dėkingas pranešėjo bandymams kartu ieškoti e, kompromisų ir pakeis, e, sutarti, kaip pakeisti pakeitimą. Gunaras teisingai pastebėjo, kad ir mūsų frakcija, ir EPP frakcija pateikė labai panašių pakeitimų, iš kuriuos išaiškime panaši nuomonė, kaip šias problemas spręsti. Aš manau, kad taip pat yra labai svarbu uh, E, nepamiršti, kad reikia e, spręsti demografinės problemas Europoje. Tai iškelia labai didelių sunkumų. Ir todėl reikia ieškoti ekonomikos tvarumo, subalansuotumo būdų, atsižvelgiant į demografinę situaciją. Graikija, aš manau, yra geriausias pavyzdys, kas atsitinka, jeigu ekonomika yra nesubalansuota. Ir e, turbūt iškyla rizika, kad kitose šalise gali pasikartoti Graikijos pavyzdys, jeigu nebus gerai tvarkoma valstybių ekonomika. Matome, kad turime stengtis ieškoti galimybių garantuoti gerbuvio valstybės išlikimą dėl kriterijų ir rodiklių, kada ekonomika yra subalansuota, kada ji yra sveika. Aš asmeniškai manau, kad nereikėtų tiek daug pastangų skirtiam, kad apibrieštume, kas yra subalansuota ekonomika. Yra akivaizdu, kokia ekonomika yra tokia. Tiesiog reikia ieškoti, kokie kriterijai ir rodikliai tai atspindi. Aš manau, kad pirmiausia reikia nustatyti ilgalaikius kriterijus, kurie leistų užtikrinti ilgalaikę, ilgalaikį stabilumą stabili, stabilumo ir augimo pakte yra numatyti pagrindai, kurie e, leidžia visiems kartu sutarti dėl to, kas yra sveika viešoji ekonomika Europoje. Aš norėčiau prisiminti strategija 2020, kuri yra, e, kuri yra paminėta ir šiame pranešime. Akivaizdu, kad turime gerų priemonių pagal ją dirbti, tačiau e, turime imtis konkretesnių veiksmų. Ir aš noriu tik pasakyti, kad mes turime drįsti sukurti aiškę ir konkrečią e, išėjimo iš krizės strategiją. Ir tie pakeitimo pasiūlymai, kuriuos patikė mūsų frakcija ir apie kuriuos kalbėjo Gunaras Jokmargas, yra labai geri. Bet e, e, pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad tikrai laukiu konstruktyvių diskusijų kartu su pranešėju ir rytoj, žinau, tai padarysime ir aš tikiuosi, kad sugebėsime palaipsniui parengti tokį pranešimą, kuris leis mums pasistumėti iš tų sunkumų, kuriuose mes dabar atsidūrėme. Ačiū. Um... Labai ačiū. Svenas Gygaldas. Mes nepateikėme pakeitimų, nes e, visi procesai mums sukelia didžiulę naštą ir aš norėčiau pateikti tik vieną pastabą. Man atrodo, kad komitete šiuo klausimu, kai kalbam apie viešuosius finansus, susidarė įdomi situacija. Vienoje, viena vertus, viena Kai kurios frakcijos sako, kad yra bendra problema, viešoji skola yra per didelė ir jie paaiškino, kodėl čia yra problema. Kita vertus, pranešėjas sako, kad jūs skundžiatės dėl to, tačiau nepateikėte racionalių kriterijų, koks yra tinkamas skolos dydis. Ir jis sakė, kad nėra tokio objektivaus kriterijaus. Aš pasakyčiau, kad galbūt Sunku e, tokius įrodymus rasti makroekonomikos literatūroje, tačiau bent jau dėl ko pakisikeitė diskusija mūsų, pra, mūsų komitete, tai yra literatūra apie e, kartų apskaitą. Bent jau voki, vokiškoje literatūroje nekalbama apie e, skolos dydį ar deficitus, bet kas su tuo daroma, ar tos lėšos investuojamos, ar jos įtraukiamas einamasias išlaidas ir, žinoma, tai yra labai svarbu, kai kalbam apie tuos argumentus, kuriuos pateikia kolegos. Kas daroma su tais pinigais? Jeigu yra mažas investicijų lygis ir dar vis patiri deficitą, tuomet, aišku, yra problema. Deja, toks jau yra tas pasaulis. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų yra objektyvių kriterijų, kad problemas kelia didelė skola ir dideli deficitai. Ir be to dar norėčiau pasakyti, kad bent jau 67 pakeitimas vokiškame variante, e, jis skamba gana jokingai. kad mums reikia alternatyvų ir sprendimų, kad galėtume padidinti gimstamumo lygį. Na, man Aš manau, kad čia yra akivaizdžių sprendimų šiai problemai, tačiau e, viskas e, skamba labai jokingai. Manau, reikėtų arba formuluoti, ar vertimą peržiūrėti. Ačiū. Sarija Sajar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ir norėčiau pritarti kolegoms iš šiaurės šalių, ponui Haglundui iš, iš Suomijos ir ponui Hotmarkui iš Švedijos. Ir tam, ką jie sakė apie struktūrinius deficitus kai kuriuose valstybės narėse. Demografinio situacijų gyventojų senėjimo poveikis turėtų būti nuo 5 iki 20 kartų didesnis negu ekonominės ir finansinės krizės pasiekmes. Pasak Suomijos finansų ministerijos, yra įvairių galimybių, kaip spręsti, e, spręsti Suomijos 5,5 procentų deficito problemą, pavyzdžiui, padidinant investicijas į viešasias paslaugas. Kita galimybė būtų pensinį amžinį, amžių prailginti trimis metais vietoj dviejų. Be to, jeigu galima būtų padidinti gimstamumo lygį nuo 1,8 vaikų vienai moteriai iki 2,3, tai taip pat per ilgesnį laikotarpį turėtų pozityvų poveikį. Per ilgą laikotarpį imigracija taip pat gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį ir prisidėti prie BVP augimo. Todėl aš manau, kad struktūrinės problemos viešuosiuose finansuose turi būti labiau pabrėžtos šiame pranešime. Nepakanka sakyti, kad pasiskolindami daugiau galime išspręsti ilgalaikės problemas kankinančias viešųjų finansų tvarumą. Ačiū. Toliau per Vanšperės. Labai ačiū. Šiuo metu, kai kompromisiniai pakeitimai dar rengiami, tikiuosi, kad visi e, sutiks bendradarbiauti pozityviai. Norėčiau pakomentuoti bendrai apie apskritai viešųjų finansų tvarumą. ES svarbu pasimokyti iš savo patirties. Na, bet per krizę svaidomasi įvairiais argumentais. Sakoma, kad pagrindai ES, ekonominiai pagrindai buvo geresni negu Junktinėse valstijose ir krizės poveikis bus mažesnis ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau tai, kas traktuojama kaip apsaugos, saugumo sistema ir leido mums Europinio lygio gaivinimo lygio nekurti tuo metu, kai japonai, e, amerikiečiai ir kinai tą darė. Ir tai, ką mes vadiname automatiniais stabilizatoriais, tai yra iš esmės socialinės apsaugos sistemos, sveikatos apsaugos sistemos, kad jos suveiks, buvo tikimasi. Na, o kai kuriuose pakeitimuose atrodo stengiamasi pakirsti mūsų socialinės nuostatas, ne, neparodant, kuo būtų tai galima pakeisti. Nes geri viešieji finansai patys savaime nesukuria pozityvaus poveikio ir neužtikrina ES konkurencingumo tarptautiniu lygiu. Kai kurios pakeitimus pateikė užimtumo komitetas. Man atrodo, kad juos reikėtų atsižvelgti šiame komitete. Tai pirma. Bet kokie pasiūlymai, kurie tik tai susilpnintų mūsų socialinės apsaugos sistemas, kurie krizėje veikia kaip automatiniai stabilizatoriai, būtų pavojinga. Tai būtų pavojinga ir viešųjų finansų tvarumui ilgalaikį e, laikotarpį. Na, o kai kalbam apie stabilumo ir augimo paktą, tai atrodo, kad dabar ši diskusija dar turės gana ilgokai vykti. Vėlgi, turime pasinaudoti patirtimi. Turime nepamiršti, kad stabilumo paktas buvo pakeistas 2005 metais, jam atliktos, jam atliktos dvi reformos. Visų pirma, buvo sukurta prevencinė pakto dalis, o antroji reforma buvo skirta skolos kriterijui suteikti didesnį svorį negu e, per viršiniam deficitui. Niekas nebejojo, pakto peržiūra, visi buvo patenkinti, man atrodo, tuometinis komisaras už tai atsakingas labai stengiasi įgyvendinti tą peržiūrėtą stabilumo paktą, niekas tuo nebejojo. Na, o problemos, su kuriamis susidurime šiandien, yra iš esmės susijusios su tuo, kas buvo kalbama peržiūrint paktą. Taigi mes turime vėl grįžti prie šių problemų valstybės narės, kurios yra suverenios ekonomikos politikos rytyje, e, sako, kad tas priespaudinis pakto aspektas neveikia. Nes sunku e, tiesiog pastatyti šalį prie gėdos stulpo, priversti ją ką nors daryti kitaip, o šalis nieko nedaro, kol jiems to nereikia daryti rinkos, o rinkos suveikė gana vėlai. Ir vienas svarbiausių veiksnių eurozonoje yra tai, kad rinkos poveikio jėga pasireiškia daug vėliau. Ir tie, kas rengė Maastrichto kriterijus, tai e, pražiopsojo, jie buvo labai naivus. Tai, kad e, rinka sureaguoja uždėlstai, yra problema. Taigi, aš norėčiau, kad surenktume diskusiją su visais apie e, paktą. Negalime padaryti išvados, kad tai yra geras metodas, būtent tai, kas parašyta pakte. Aišku, mes norime, kad būtų viešoj, viešiai finansai tvarkingi ir viskas būtų gerai. Tačiau turime galvoti dar ir apie bendradarbiavimo strategiją, kad e, viskas būtų naudinga visiems. Net jeigu ir labai griežtai gyvendinsime paktą, dar nebūtinai tai mums pavyks padaryti. Varsienas narėms reikia pateikti tam tikrą meduolį, europinį meduolį, kad visi būtų linkę daugiau bendradarbiauti. Nekalbėsiu apie kitus klausimus, kurie kyla šiame pranešime, tačiau aš norėjau pirmiausia iškelti e, pirmą planą diskusiją apie stabilumo paktą. Ačiū. Toliau. Kitas komiteto narys. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Šis pranešimas bus išeities taškas įvairiausiams politinėms diskusijoms. Kaip EPP narys Aš pritariu tam, kas sakė pranešėjas ir vieną aspektą norėčiau ypač pabrėžti. Vyksta įvairių politinių diskusijų, taip pat žinome, kad e, ekonominiai kriterijai yra svarbus, tačiau turėtume pakalbėti apie stabilumo ir augimo paktą. Reikėtų išanalizuoti abi šio pakto dalis Aišku, mus domina stabilumas, tačiau kartais išleidžiame iš akių tą dalį, kuri yra susijusi su augimu, kuris yra būtinas ekonomikai. žvelgiant į esamą situaciją, galiu pasakyti, kad Portugalijoje labai daug kalbama apie deficitą, tačiau nepastebima, nepastebima viešosios skolos problema. O rezultatai iš tikrųjų kelia nerimą kai prisimename palūkanų normų lygį ir tai, kad ateityje reikės padidinti mokesčius, nes kažkas turės skolas sumokėti. Taigi turime galvoti, kaip panaudojama ta viešoji skola, pinigai, kurie yra pasiskolinti. Tuo pat metu turime galvoti apie savo požiūrį į Europinę socialinę gerovės sistemą. Ar efektyviai naudojamos tos sistemos? Aišku, mums reikia politinių tikslų. Na, o šiandien mums e, kelia problemų socialinė gerovė, tačiau esame priversti kalbėti taip pat ir apie demografinę situaciją. Nes demografinės tendencijos Europoje yra visiškai pasikeitusios. Taigi aš pateikiau keletą pakeitimų apie tai. Taip pat turime suvokti, kokia yra geriausia patirtis, kad galėtume suvaldyti viešasias išlaidas visose valstybės narėse. Reikia išanalizuoti tai, kas jau nuveikta. Na, o dėl tos išėjimo strategijos Nemanau, kad galima tai padaryti per anksti. Tačiau, aišku, negalima pritarti ir tam, kad skatimo priemonės būtų taikomos neribotą laiką. Kai kalbame apie atskaunančios ekonomikos rodiklius, turime būti lankstus, nes situacija skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir negalime griežtų kriterijų čia pritaikyti labai dažnai pamirštame taip pat ir e, mokesčių politiką. Vis kalbame apie mokesčių konkurencingumą tarp įvairių valstybių narių. Tačiau reikia taip pat galvoti ir apie konkurencingumą trečiųjų šalių atžvilgių. Ir turime užtikrinti, kad ES būtų tinkamas augimo lygis. Taigi, Ateitis priklauso nuo stabilumo, solidarumo ir augimo. Ačiū, ponas Bulmanas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti trumpą pastabą dėl makroekonominės situacijos ir bendros atmosferos. Man privilegija ir garbė priklausyti šiam komitetui nuo 99 metų, taigi dirbu šiame komitete jau eilę metų ir todėl žinau, kad komitete dažnai yra blogiau nei um, ekonomikos moksluose, nes komitete visi yra teisūs. Ir per paskutiniuosius dešimt metų daugelis kolegų teigia, kad e, valstybės reguliavimas yra bloga priemonė ir kad e, nereikėtų kištis į uh, Um, konjunktūros ar ekonomikos valdymą, nereikėtų reguliuoti valstybių narių BVP poslingių. Tie žmonės um, pasirodo, kad klydo. Ir tie patys kolegos visiškai pakeitė savo nuomonę po to, kai ES ištiko krizė. Tie patys kolegos e, pradėjo kalbėti, kad e, bankų veiklą reikėtų reguliuoti, kad e, ekonomikos gaivinimo planas turėtų būti finansuojamas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Taigi, tokioje situacijoje yra atsidūrusios valstybės narės, jos yra prasiskolinusios. Jos nebežino, kaip e, turėtų toliau formuoti savo ekonomikos politiką. Na, tokia rezume. Na, o ką mūsų komitetas veikia? Nemanau, kad jis vėl turėtų stengtis būti teisus. Jis turėtų būti toks laisvas, kad gebėtų užduoti kritiškus klausimus. Šis komitetas turėtų būti nepatogus. Ir aš pasisakau už tai, kad mes rastume kompromisus, gerus kompromisus, atsižvelgiant į pranešimą. Aš pasisakau už tai, kad iškeltume kritiškus, nepatogius klausimus ir kad iš naujo patikrintume valstybės vaidmenį ekonomikos formavime, nes dabar nebėra tokių, kurie nenorėtų gelbėti ekonomikos politikos. Turėtume kalbėti apie ekonomikos tikslus, apie priemonės, kurios yra valstybių vyriausybių rankose. Ir mano supratimu būtų gerai, jei mūsų pranešimas sulauktų didžiosios parlamento narių paramos ir aš manau, kad pranešime turėtume daugiau klausti nei pateikti atsakymų. Ačiū, Wolf Klins. Ähm, Ačiū labai. Trumpa pastaba, aš nesu šešėlinis pranešėjas. Uh, Taigi nesigilinau labai, labai į šį e, pranešimą, tačiau aišku, viešųjų finansų tvarumas yra labai svarbi tema. Mes žinome, kad jei mūsų valstybių finansai neauks, tuomet nebus įmanomas ir ekonomikos augimas. Aš manau, kad e, augimas dabar yra neįmanomas. Ir augimo nepakaks, kad mūsų biudžetas būtų subalansuotas pagal stabilumo pakto reikalavimus. Taigi turėtume kalbėti ne tik apie um, augimą, turėtume kalbėti apie mūsų išlaidas. Galvodamas apie savo valstybę, 2010 metų biudžete numatyta 50 procentų visų biudžeto asignavimų skirti socialiniai apsaugai, socialiniams sistemams. Tačiau ilgajame laikotarpyje, toje perspektyvoje, tai tikrai nėra tvarus biudžetas. Manau, kad ateityje turėtume leisti valstybėms um, turėti deficitinį biudžetą, jei jo asignavimai yra naudojami investicijoms, taip užtikrinant ekonomikos augimą. Tačiau jei de facto mes e, iš skolų finansuojame tik išlaidas, kurios e, niekaip nesusijusios su investicijomis, tai tuomet turėtume permastyti apskritai savo poziciją radikaliai. Nice. Ačiū. Dabar ponui Siklūnai žodis. Jeigu kam nors kilo neiškumų, tai noriu pasakyti, kad tie laikrodžiai vėluoja. Vienas penkiom minutėm, kitas keturiom minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Dauguma mūsų laikomės įstatymų ne todėl, kad egzistuoja policija ar kiekvieną rytą internete skaitome įstatymus ir jų laikomės. Mes tai darome laikydamėsi blaivaus proto. Lygiai taip pat, kai kalbame apie ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą, turime akcentuoti geros praktikos ir gero valdymo klausimą. E, viešųjų finansų tvarumas yra e, tiek įmanomas, kiek tvarus yra jo komponentai. Pirmiausia, turi būti užtikrintas geras mokesčių surinkimas tiesioginių ar netiesioginių mokesčių. Ta pati galime pasakyti apie sveikato, švietimo, socialinės apsaugos ir pensijų sistemų tvarumą. Už viso šio dar glūdi instituciniai klausimai, tokie kaip skaidrumas, atskaitomybė ir gera praktika. Todėl aš nemanyčiau, kad taisyklė gali ką nors išspręsti taisyklės yra e, nustatytos tiems kraštutiniams atvejams, valstybėms narėms, kurios klysta. Taip, vyriausybės e, dažnai daro spaudimą, nes e, ypač demokratinėse valstybėse nuolat jaučiame spaudimas, kad e, turi būti daugiau leidžiama ir mažesni mokesčiai turi būti nustatomi. Dauguma valstybių narių norėtų turbūt sužinoti, kokia yra geriausia praktika kitose narėse ko galime pasimokyti iš kitų. Ir aš manau, kad rengiančiai pranešimą to nereikėtų pamiršti. Be bejonės, šiuo metu mes kalbame apie atvirą koordinavimo metodą, bet jis nebėra toks madingas dėl to, kad e, susidarė krizė ir e, kai kuriuose valstybėse narise susiformavo ypatingų problemų. Tačiau aš manau, mes turėtume nekreipti dėmesio į jį. Ačiū, tai buvo paskutinis mūsų kalbėtojas ir aš dabar sugrįšiu prie pranešėjo. Keturias minutės jums skirsiu, tada jau iš tikrųjų bus pusė po. Pusė, atsiprašau, vienuolikos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau patikinti šešėlinius pranešėjus, ypač EPP e šešėlinį pranešėją e, paaiškindamas, ką aš norėjau pasakyti pradžioje. Ir pradžioje mes bandėme susitarti dėl atspirties taško. Ir aš suformulavau pradžią būtent atsižvelgdamas į jūsų pasiūlymus. Ar jūs manote, yra įmanoma susitarti, kad reikia anticiklinės politikos? Aš apie Keynesą nekalbu. Aš tik tai kalbu apie tai, ką jūs pateikėte savo pakeitimuose. Sakote, kad ciklo viršuje turi e, biudžeto perteklius būti naudojamas skoloms mažinti, o kai atsidurime ciklo dugne apačioje, kai ekonomikos e, rezultatai labai prasti, tada turime elgtis taip, kaip kalbėjo Pervans Bereš. Automatiniai stabilizatoriai turi būti panaudojami. Būtent tokia yra ciklinė ir anticiklinė politika. Keynesas tą patį apie tai pasakė, nors aš jo ir nepaminėjau. Aš tikiuosi, kad čia pasieksime kompromisu. Antras dalykas, dėl kurio galime susitarti. Kaip vertiname fiskalinės išlaidas? Keletas ir kairiųjų, ir dešinių, ir centro politikų atkreipė dėmesį į tai, kad nereikėtų švaistyti viešųjų lėšų. ir bendrai ta dalis, kurioje kalbam apie fiskalinių išlaidų vertinimą, turbūt sulaustų mūsų visų pritarimo. Dėl kriterijų. Aš į parlamentą netėjau tam, kad teorijas kurčiau, aš čia atėjau tam, kad e, dirbčiau politinį darbą. O diskusijos dėl kriterijų yra grinai teorinės. Čia mes turime politiškai diskutuoti. Kai aš sutelkiu dėmesį į poreikį papildyti stabilumo pakto kriterijus, tai nepradedu abejoti stabilumo paktu. Aš pritariu stabilumo paktui, jį gerbiu, atsižvelgdamas į jo atnaujintą variantą 2005 metų. Niekas nebejoja dėl 2005 metų stabilumo pakto reikalavimų ir mes su tuo susijęs taip pat sutinkame. Aš tik noriu pasakyti, kad dabartinius kriterijus reikia papildyti nes jie yra gana migloti. Jie buvo suformuoti 90-ame dešimtmetyje. Tada e, buvo atsižvelgta į valstybių narių deficitą, skolas e, ir visa kita. Ir e, manau, kad reikia griežtesnio teorinio pagrindo. Mes nekalbame apie tai, kad reikia akcentuoti represinį aspektą. Bet dabargi akivaizdu, kad stabilumo pakto niekas nenori laikytis, jeigu bus kalbama apie tą represinę pusę. Kitas dalykas, turime kalbėti apie finansų rinkas. Šiandienos aplinkybėmis visi pripažįsta, kad finansų rinkose buvo daromi neteisingi kai kurių kriterijų vertinimai. Dėl to krizė ir atsirado. Šiandien tas pats gali atsitikti dėl valstybių skolos. Aš dabar nekalbu apie Graikijos atvejį Aš nesu tikras, kad Ispanija pastaraisiais metais labai teisingai elgesi. Rinkose girdime spekulacijų nepalankių Ispanijai. Taigi, ką mes galime pasakyti apie rinkas ar kredito reitingavimo agentūras? Aš nenoriu, kad čia būtų primti sprendimai, aš noriu, kad mes apie tai diskutuotum ir kad būtų atkreiptas dėmesys į tai ir kad finansų rinkos suprastų, kas vyksta. Priešingai negu kartais galvojama, e, padėtis finansų rinkose nėra tokia katastrofiška, e, nors dabar ir ciklo dugnas pasiektas, bet gamybos pajėgumai yra panaudojami iki 70 procentų. Vadinasi, šiuo metu Europoje nepakanka paklausos. Manau, trečiadienį mes galėtume apie tai konstruktyviau pakalbėti ir dėkoju dabar už jūsų pasisakymus. Labai ačiū. Šio dokumento rengimo tvarkaraštis būtų toks. Tikimės komitete balsuoti balandžio 27 dieną. Tada gegužės mėnesį per antrąjį plenarinį posėdį mes galėtume jį e, priimti plenarinėme posėdį. Ir tada birželio mėnesį Europos vadovų susitikime šis dokumentas galėtų būti patvirtintas. O dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Aš dabar pabandysiu surasti poną Konstancijo. Prašyčiau šiek tiek lukterėti. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very much. Um... Labą dieną. Dėkuoju visiems, kad susirinkote. Dabar pradedame pasikeitimą nuomonėmis su kandidatu į Europos centrinio banko pirmininko pavaduotojo pareigas. Vik Vitoru Konstancijo. Jis 15 minučių mums e, pasakys prisistatomąją kalbą, o po to pereisime prie klausimų. Kaip žinia, klausimai ir atsakymai bus dialogo formatu, todėl e, prašom užsirašyti visiems, kas jau nori klausti. Prašom žodis ponui Konstancijoje dabar. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė pasirodyti, atvykti į jūsų komitetą šiam dialogui. Tai yra dalis mano paskirimo į Europos centrinio banko pirmininko pavaduotojo postą dalis. Anksčiau jūsų komitete neformaliai keičiantis nuomonėmis turėjau progą rezumuoti savo poziciją apie kai kurias svarbiausias problemas susijusias su pinigų politika. Aš išreiškiau savo nuomonę apie ECB įgaliojimų esmę, apie tai, kas yra antrasis e, tikslas įrašytas sutartyje mūsų pinigų strategijos tikslus ir finansinio stabilumo ir e, turto kainų pinigų politikoje vaidmenį ir galiausiai aš pakalbėjau apie tai, kaip vertinu infliacinį pavojų esamoje situacijoje. Dabar neketinu šiomis temomis kalbėti šiandien. Tačiau atsižvelgiant į jų svarbą noriu pasakyti, kad mano atsakymuose raštu į jūsų klausimus galima tuos atsakymus pridėti prie šios procedūros. Šiandien norėčiau pirmiausia sutelkti dėmesį į reguliavimo ir finansinio stabilumo reikalus. Kaip minėjau praėjusią kartą, poreikis vengti e, finansų sistemos veikimo sutrikimo taip pat yra susijęs su pinigų politika. Šios problemos negali ignoruoti centriniai bankai, nes finansų institucijos yra labai svarbios ekonomikai ir pinigų politikos perdavimui. Pastaroji krizė yra pavyzdys, kai masiniai neramumai finansų sektoriai gali sukurti endogeninės pasiekmes ekonomikai. Turime žinoti, kokios yra pagrindinės pamokos. Tai yra, kad finansų sektorius pats savaime pusiausviros savyje netkuria ir kad finansų sektorius gali ir vėl sukurti naujas krizės. Ir išplėstiniai e, kredito ir skolos augimo laikotarpiai sukuria turto kainų bumus, kurie visada baigėsi krize. Ir D. Maža infliacija rink, prekių rinkoje ir paslaugų rinkoje nėra pakankama, kad garantuotų finansinį stabilumą. Žmonių visuomenės yra pasimokusios ir pamiršusios savo pamokas jau ne vieną kartą. Netinkamas finansinių institucijų, didelių institucijų e, elgesys, dereguliavimas, netinkamos paskatos sukūrė tobulą audrą, kuri ilgą laiką lems mažą augimą ir didelį nedarbą. Taigi dabar klausimas yra štai koks. Ar galime sukurti priemonės ir institucijas, kurios galėtų pažaboti e, finansų e, e, ekstremumus ir nesukelti pavojaus jų vaidmeniui. Pozityvus, optimistinis požiūris gali pasiremti tais sprendimais, kurie jau yra pateikti mums. Daugelis jų yra patvirtinta įvairiose teisėkuros projektuose, kurie dabar aptariami. Aptarsiu keletą šių pasiūlymų, trumpai juos pakomentuodamas. E, tiesiog noriu pateikti savo nuomonę apie jų svarbą ir vėliau pakalbėsiu apie keletą, kurie nepakankamai dar buvo išplėtoti ar apsvarstyti. Visų pirma, e, makro e, riziką ribojančios priežiūros institucijos sukūrimas. Tai yra labai svarbu, nes krizė pademonstravo, kad mikro priežiūra nėra pakankama, kai rizika kyla iš bendros ekonomikos ar finansų rinkos situacijos. Tačiau vis tiek yra abejonių, būtent kokios kompetencijos turėtų būti suteiktos institucijoms, kuriams atiteks šis vaidmuo. Antra, naujų standartų kuri, nustatymas kapitalui, panašiai kaip siūlo Bazalio komitetas. Ant trečia, reikėtų mažinti reguliavimo sistemos procikliškumo ir pirmojų metodų reikalavimas kapitalas galėtų būti padidintas e, gerais metais. Tai būtų sukūrėmi kapitalo buferiai, kuriais būtų galima pasinaudoti nuosmokio metu. Aš asmeniškai manau, kad dinamiškos nuostatos būtų nustatytos, tačiau E, viskas būtų geriau negu kaip yra dabar. Ketvirtas dalykas nėra visiškai gerai suvokiamas ir įtrauktas į pateiktus pasiūlymus. Procikliškumo korekcija dabartiniuose apskaitos standartuose, kai gali padidėti e, pelnas, nerealizuojant kapitalo prieaugio per bumą ir e, tai pasireiškia didžiuliai nuostoliai blogais laikais. Taigi, be standartų pokyčių, kai kyla rinko, stresas rinkose, reikia įtraukti koncepciją ekono, tokio ekonominio ciklo rezervo, panašiai kaip siūloma Ternerio apžvalgoje, apskaičiuojant uh, ankstesnio uh, vieneto kainą panašiai, kad būtų galima paskirstyti pelną ir nuostolį per ilgesnį laikotarpį. Apskaitos, ataskaitose reikėtų vengti grino kintamo, nerealizuoto pelno e, kintamumo ir jo poveikio akcijų kainoms. Penktą reikėtų nustatyti skolinimo santyki, fiksuotą maksimalų E, skolimo santyki. Reikėtų naujų reglamentų likvidumo santykiams, kaip siūlo Bazilio komitetams, e, taip pat reguliuoti e, spekuliacinius fondus, sustiprinti reglamentus taikomus antriniam vertybių popierių pakeitimui, tam, kad būtų galima diversifikuoti ir atskiesti riziką tai, kas atsitiko e, antrinėse, antrarūšių paskalų rinkose ir kitose, buvo baisu ir neturėtų taip vykti iš naujo. Devinta, vėlgi dalykas, kuris nėra pakankamai apsvarstytas, apsvarstytas nereikėtų e, mažiau remtis reitingų agentūrų e, teikiamais teikiamomis kotiruotėmis, kurios skatina procikliškumą. Na, viena, vien tik tai jų registravimas ir jų stebėjimo veikla galbūt nebus pakankama, kad galima būtų pakoreguoti jų veiklos trūkumus. Ir reikėtų nustatyti naujus principus rizikos valdymui, kad nebūtų skatinamos netinkamos paskatos. Kaip sakiau, be ketvirto ir devinto punkto dauguma šių aspektų e, jau buvo ES plėtojami ar Bazilio komitete taip pat ir taip pat finansinio stabilumo valdybos gairės patvirtintos G20. Atrodo, kad e, darbas vyksta tinkama kryptimi, kad būtų galima sukurti atsparesnę finansų sistemą. Tačiau aš noriu padaryti keletą komentarų tais aspektais, kurie man atrodo svarbesni ar nepakankamai apie juos kalbama. Pirmiausias dalykas yra susijęs su vertinimu, ar naujos taisyklės yra pakankamos, kad užkirstų kelių kelia finansų kraštutinumams ir ypač ar makroprudencinė funkcija yra įgyvendinama pakankamai efektyviai. Aš noriu, ats aš e, atsakyčiau, kad pozityviai, nes e, priemonės, kaip pavyzdžiui, bendras skolinimo santykis, kapitalo buferį, likvidumo santykiai galbūt yra pakankami. Tačiau trūkstamos priemonės yra susijęmosios su problema, kai bankas yra per didelis, kad žlugtų. Makroprudencinė politika sako, kad e, atitinkama institucija turėtų teikti perspėjimus ar rekomendacijos. Europoje ta siūloma Europos sisteminės rizikos valdyba, įskaitant ir komisiją, ir tris Europos priežiūros institucijų e, atstovus turėtų užtikrinti, kad tai netaptų problema, garantuojant tuo pat metu būtiną koordinavimą tarp mikro ir makro lygių. Visa sistema gali veikti gerai, e, tikintis, kad makroprudensinė funkcija nesumažės vien tik tai apsiribojant perspėjimais, pamokymais ir apgalėstavimais. Aš susidomėjęs e, seku jūsų diskusijas šiame komitete apie sisteminės rizikos valdybą ir norėčiau pabrėžti du dalykus, kurie man atrodo labai svarbus e, šios institucijos veiksmingam veikimui. Pirmiausia, tai yra susiję su tuo, kad e, koordinacinis komitetas turėtų gerai atspindėti valdybos sudėti, kad, nebūtų, kad būtų išvengta nebūtinos įtampos. Antra, reikėtų šios patariamosios patiriamą techninio komiteto sudėti e, įvertinti, nes jis renktų bendrosios valdybos darbą ir būtų veikiama veiksmingai, veiksmingai jeigu e, čia dirbtų žmonės, kurie dirba priežiūros srityje. Jeigu manote, kad reikalingas mokslinis komitetas, tada e, būtų galima jį pridėti, bet nepanaikinti to elemento, kuris yra susijęs su parengiamuoju darbu bendrai valdybai. Antra, aš norėčiau pasakyti, kad reikia perkelti valdybą kredito išvesnėmis priemonėmis į organizuotas biržas. Kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandoriai buvo šios krizės centre. Tai yra neaiškus produktai, nes jais prekiaujama tiesiogiai, o premijos yra kotiruojamos labai plačiai. Tai nėra tikrosios sandorių kainos, o tiesiog kotiruotės, kurios privačioms firmams pateikia, e, pateikiamos privačioms firmos, o jos pateikia indeksus nuo 2001 metų. Kaip tie indeksai sukūriami, kas siunčia kotiruotės, neaišku ir galiau, kadangi tai yra kotiruotės neorganizuotoje rinkoje, institucijos, kurios teikia tas kotiruotės, nėra priverstos sandorius vykdyti tokią kainą. Myronas Coles, Čikago profesorius ir Nobelio premijos ekonomikos rytyje laimėtojas ir sukūręs žinome Blacko Šauzo formulę, praėjusiais metais sakė, sprendimas yra iš tiesų susprogdinti tą tiesioginių sandorių rinkoje, rinką apsikeitimo sandorių, struktūrinių produktų rinką ir pradėti viską iš pradžių. Reikia rimtai pagalvoti apie galimybę uždrausti tuos nuogus e, pardavimus tokių priemonių e, ir tik tai rinkos kuriejų institucijoms leisti atlikti tokius sandorius. E, būtent tik tai kaip apsidraudimo sandorius, kai jau čia kalbam apie sandorius su agentais, su operatoriais, kurie turi draudžiamą interesą. Trečiasis aspektas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra didžiulių bankų žlugimo problema. Tai, kad egzistuoja didelės sudėtingos finansų institucijos, kurių bankrotas yra neįmanomas, sukuria didžiulę moralinės rizikos problemą, kuri gali sukelti rizikingą veiklą. Tai yra sudėtingas klausimas ir bendro tarptautinio sutarimo nėra, kaip to problemą spręsti. Ji netgi tarpa dar blogesnė nes didėja išlikusių institucijų dydis po krizės. Per daug detaliai nekalbėdamas apie vairius argumentus, aš nemanau, kad, pasakysiu, kad nemanau, kad galima išspręsti problemą išskaidant tas institucijas ar e, ginant tik tai kai kuriuos siaurus bankus, darant skirtumą tarp komunalinių, taip sakant, ir investicinių bankų. Aš turiu tam tikrą sąrašą pasiūlymų, kurie yra pateikti, kai kurie iš jų aptariami kai kuriuose teisėkuros pasiūlymuose. Aš visų tų priemonių nevardysiu, jūs turite jas išdėstas raštu, tačiau aš manau, kad šių priemonių, kurios viena kitos netmeta, yra, panaudojimas yra būtinas spręsti problemas. Taigi, aukštesni kapitalo reikalavimai, e, draudimo premijos yra būtini dalykai. Ypač, man atrodo, reikalingas ypatingas krizių sprendimo rezoliucijų, e, krizių sprendimo režimas, pavyzdžiui, kaip amerikiečių federalinis e, indėlių draudimo fondas turėtų turėti galės likviduoti tam tikras institucijas. E, ir ypatingos galios turėtų leisti e, transformuoti obligacijas į kapitalą, kaip pavyzdžiui buvo padaryta su General Motors. O institucija atsakinga už šį vaidmenį turės turėti galimybę gauti lėšas iš restruktūrizavimo ar krizių sprendimo fondo. Na ir elementai visų šių priemonių jau yra pateikti teisėkuros pasiūlymuose. Ketvirta ir galutinė problema, kurią kuri dar ne visiškai spręsta, yra susijusi su krizių sprendimu e, tarp valstybinės institucijose ES. Prižiūrėtojų kolegijų sukūrimas ir Europos priežiūrėtojų asociacijų institucijos vaidmuo galbūt galėtų čia padėti. Kliūtis e, yra susijusi su naštos pasidalėjimu. Kaip esu parašęs jums raštu, aš manau, kad galų gale tikrasis europinis sprendimas pareikalaus Europos krizių sprendimo fondo, kad būtų išspręstos tos problemos. Kitaip to padaryti nepavyks. Ir aš, man buvo malonu matyti, kad praėjusi penktadienį komisaras Barnie savo pareiškime būtent šią kryptimį ir kalbėjo. Nepaisant to yra problemų suderinant teisės aktus tarp ir valstybių naktų, narių, ypač dėl nemokumo e, teisės aktų. Ir paskutinė mintis dėl visų šių reformų poveikiai. Kai kurie komentatoriai kritikuoja tas priemonės, sakydami, kad jos iš tikrųjų yra per didelė našta, kuri gali e, sustabdyti finansinę veiklą. Atsižvelgiant į finansų krizės e, rimtumą, manau, kad neperdėsime uh, daugiau pastangų e, rengdami reguliavimo peržiūrą, tačiau galima išvengti tam tikros rizikos susijusios su gyvendinimo laiku. Jeigu greitai gyvendinsime visas priemonės, pavyzdžiui, nustatydami didesnius kapitalo reikalavimus, gali apriboti kreditą ir tai sužlugdys ekonominį atsigavimą. Tai reiškia, kad visos institucijos turėtų aiškiai ir e, puikiai suvokti kokio, koks reformų turinys ir turi būti išmintingi ir išvalgus, galvodami apie reformą gyvendinimo laiką. Ačiū. Um, Ačiū labai. Dabar uh, po minutės perėsime prie klausimų, o dabar noriu pasakyti, kad uh, parlamento narių padėjėjai turėtų sėdėti savo skirtose vietose, o ne šalia parlamento narių. Uh, ir jie neturėtų trukdyti savo pašnekėsiais parlamento narių Hanso Peterio Martino ir Daty padėjėjus prašyčiau atsisėsti į savo skirtas vietas. E, jūs netgi nesiteikėte užsidėti ausinių. E, jūs nesate ponas Balcas. We will, we will, we will continue. Mes Tęsime posėdį, kai minėti parlamento narių padėjėjai atsisės į savo vietas, o jeigu turite netidėliotinių reikalų, gal galėtumėte juos aptarti ne posėdžio salėje. Ačiū. Pirmasis e, klausimas - gauzės. Merci, madame la présidente, monsieur. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia Konstancijo, Noriu pateikti Jums tris klausimus ir vieną pastabą. Pirmiausia, kaip Jūs vertinate Europos centrinio banko priemonės kriziai pažaboti? Antras klausimas dėl rizikos ribojimo struktūros. Tikriausiai žinote, kad Ekofino taryba e, ir parlamentas nesutarė. Kokia jūsų pozicija? Ir pagaliau trečiasis klausimas. Ar e, manote, kad reitingavimo agentūros e, turėtų būti, turėtų dirbti kitaip? Koks jūsų požiūris? E, Ačiū labai. Dėl Europos centrinio banko vaidmens krizės akivaizdoje. Manau, kad e, bankas ėmėsi tokių priemonių, kurios buvo įvertintos teigiamai. Net tie e, įprastiniai e, Europos centrinio banko kritikai priemonės įvertino teigiamai. Kokiu veiksmu gali imtis e, centrinis bankas e, krizės akivaizda? Pirmiausia, jis e, gali griežčiau formuoti finansų sistemą, siekdamas įveikti trumpalaikės problemas, kurios atsiranda dėl padėties rinkose, ypač finansų. Rizė parodė visiškai nebeveikė. Ir turiu pasakyti, kad Europos centrinis bankas laikėsi labai aktyvios, labai netgi agresyvios strategijos. Antroji priemonė - reikalui esant bankas gali keisti pinigų politiką ir reaguoti priklausomai nuo situacijos. Mes sužlugus Lehman Brothers ėmėmės konkrečių priemonių arba bent jau tada, kai iš, buvo aišku, kad mums grėsia krizė ir gili recesija, mes ėmėmės priemonių, kad nedidėtų infliacija. Taigi, Europos centrinis bankas stengiasi siekti savo pagrindinio tikslo numatyto ir teisės aktuose. Mes labai ženkliai sumažinome palūkanų normą ir tokiu būdu teikiame reikiamą paramą ekonomikai, gelbėdami ją iš recesijos. Tokios ir turėtų būti Centrinio banko užduotis ir mes e, tokių žingsnių ir ėmėmės. Mano supratimu, ėmėmės labai teisingų žingsnių dėl institucinės sąrangos. Atsakymuose raštu aš jau atsakiau į šį klausimą, apie jį kalbėjau ir šiandien savo pranešime. Iš esmės aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš galvoju, kad ilguoju laikotarpiu tos trys institucijos turėtų tapti viena institucija, uh, turėtų susikurti tokią dvigubą, trigubą instituciją. Visi argumentai pateikti mano atsakymuose raštu. O dėl jūsų paskutinio jo klausimo ir dėl pranešimo, kurį rengia šis komitetas, jau savo įžanginėme žodėje sakiau, kad svarbiausia čia yra du aspektai, kuriems aš nepritariu. Na ir pagaliau dėl reitingavimo agentūrų. Na, kaip aš ketinu reitingavimo agentūrų veiklą patobulinti. Aš norėčiau apriboti šių agentūrų vaidmenį, kad jos negalėtų uh, pačios imtis reguliavimo priemonių. Šiuo metu e, kapitalo reikalavimų vaidmenį turėtų būti skirtas didesnis dėmesys, reikėtų išvengti galimo interesų konflikto. Manau, kad ši problema dar nėra įspręsta nei ES, nei JAV. Europoje yra numatyta registravimo ir priežiūros sistema, kuri dėja yra nepakankama. Question. Kitas klausimas, ponas Fejo. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu nuoširdžiai pasveikinti poną Vitorą Konstancijo ir norėčiau užduoti jam klausimą. Galbūt galėtumėte konkrečiau pakomentuoti, kaip jūs vertinate priežiūros ir kontrolės teisės aktų paketą, kuris dabar yra kaip tik svarstamas. Kaip jūs vertinate Europos priežiūros institucijų vaidmenį? Gal galėtumėte sukonkretinti savo atsakymą? finansinės priemonės tampa vis e, sudėtingesnės. Gal galėtumėte pasakyti, koks Europos centrinio banko vaidmuo šioje srityje? yra numatyta parengti kompetencijų statutą ir kaip turėtų atrodyti konkreti priežiūros institucijų veikla ir kaip Europos centrinis bankas e, galėtų bendradarbiauti su priežiūros institucijomis Europinėme lygmenyje. Jei jūs neprieštarausite, aš atsakysiu anglų kalba. Manau, kad taip bus daug paprasčiau. Aišku, man daug paprasčiau būtų atsakyti portugalų kalbą jums, jūs tikriausiai tai galite suvokti. Savo atsakymuose ir savo įžanginėje kalboje aš galvoju, kad labai aiškiai išreiškiau savo poziciją, kalbėjau apie e, finansų rinkos priežiūros institucijas, reguliavimo institucijas. Kalbant apie ateitį sutartyje numatytą priežiūros institucijų dvigubą modelį, turiu pasakyti, kad e, draudimo institucijos ir priežiūro institucijos turėtų dirbti kartu. Šie du sektoriai ir jų parduodami produktai, parduodamos priemonės e, yra labai kompleksinės. Banko draudimas e, apima ne tik e, finansų sektorių, tačiau ir kitus, todėl manau, kad šios dvi institucijos turi sudaryti vieną. O O vertybinių popierių rinka turi būti kontroliuojama atskirai. Manau, kad reikėtų skirti du dalykus. Pirmiausia, bankų ir draudimo įmonių priežiūra. Svarbiausia čia išanalizuoti ir apsaugoti institucijas, stengiantis nustatyti, kada yra pažeidžiamas viešasis interesas, tai yra um, konk konkrečių klientų interesai. Tuo tarpu, kalbant apie vertybinių popierių sistemą, svarbiausia čia investuotojų interesų apsauga. Taigi, susidurime su dviemis skirtingomis perspektyvomis ir nereikėtų jų painioti. Manau, kad bankininkystės ir draudimo sistemos sujaudimas yra labai svarbus, tačiau reikia parengti ir atitinkamas taisyklės. kurios turėtų būti integruotos į bankų ir draudimo bendrovių priežiūros institucijų veiklą. Kalbant apie sisteminės priežiūros valdybą, sisteminės rizikos valdybą, manau, kad ji galėtų veikti gerai, nes jos sąrangoje numatytas komisijos vaidmuo, Europos e, finansinės priežiūros institucijų e, sistemos vaidmuo ir šios valdybos tikslas e, laiku nustatyti galimas grėsmes ir teikti rekomendacijas. Manau, kad ši sistema, ši valdyba turėtų veikti, tačiau nepaisant to, man dar yra likę tam tikrų abejonių dėl pačių priemonių, kurios yra suteikiamos šiai valdybai ir kuriomis naudojasi ir kai kurios valstybės nariai. Šią sistemą naudojasi ir JAV. Institucijai atsakingai už makro lygio rizikos ribojimą nėra suteikiamos visos e, reikiamos priemonės ir galbūt būtent šis klausimas turėtų būti analizuojamas giliau. Dėl Europos centrinio banko sutartyje nenumatyta, kad Europos centrinis bankas būtų atsakingas už makro lygio rizikos libojimą. Tik taryba balsavus vienbalsiai galėtų suteikti šį vaidmenį ACB. Tačiau šioje srityje pagal sutartį ECB neveikia, neįsikiša. Ir nepainiokite dviejų dalykų. Europos sisteminės e, prie, finansinės priežiūros institucijų sistemos ir Larosje komitetų veiklos. Susidurėme su dviemis skirtingais teisiniais juridiniais asmenimis. ECB yra atsakingas už pinigų politiką. Tuo tarpu ECB neatsakingas už finansinį stabilumą ar makro lygio rizikos ribojimą. Prašyčiau atsakant sutilpti į tris minutės, nes kitaip ne visi parlamentarai galės kalbėti ir kai kurie supyks. Pono Margajo nėra, todėl poniai Liuling dabar žodis iš EPP. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas valdytojų. Turiu pasakyti, kad e, man šiek tiek neaišku, neramu, kaip Portugalijos centrinio banko prezidentas, atrodo, jūs buvote nekaip vertinamas po to, kai buvote paskirtas į ministrų tarybą. Aš žvelgiu į spaudos straipsnius, ne tik Britanijos, Vokietijos ar Prancūzijos, bet ir kitų. Laikraščiuose jūsų veikla buvo kritikuojama, sakoma, kad jūs ne visuomet politiškai elgdavotės, arba per daug politiškai elgdavotės ir būdavo sakoma, kad jūs kaip banko valdytojas buvote e, politik, per daug politizuotas. Taip pat buvote kritikuojamas dėl to, kad nesugebėjote prognozuoti ir dėl to sukėlėte nemažai skurdo atvejų. Ką Jūs pasakysit, gerbiamas kandidatė, tiems žmonėms, kurie prarado savo santaupas? Prisiminkime, pavyzdžiui, BPN arba BPP privatizavimą arba procugą, ir ta, tais atvejais žinome, kad Portugalijos bankas nepadarė to, ką reikėjo padaryti, e, neliko tokios priežiūros, kokią reikėjo. Dar turime BCP. Manau, kad trys tokie atvejai vienam žmogui yra per daug. Aš suprantu, kad daugelis jūsų tėvinainių pasidžiaugs, matydami, kad jūs išvykstate kažkur kitur, bet ne aš, gerbiamas valdytojų. Paaiškinkite mums, kaip žmogus, kuris nesugebėjo gerai dirbti savo šalyje, dabar gali pretenduoti kontroliuoti Europos sistemas. Kaip jūs įsivaizduojate tokią situaciją? Čiagi Tas pats būtų kaip duoti dinamitą tam, kam nereikia tą duoti. Nelabai mane įtikino jūsų pasisakymas. Uh, madam. Uh... Pone Liulink. Visų pirma, aš noriu jums e, pasakyti, kad galėčiau atsiųsti šimtus spaudos pranešimų palankiai vertinančių mano kaip valdytojo vai, veiklą. Metai iš metų aš dirbau ir prieš tuos atvejus, kuriuos jūs įvardinote, aš buvau neretai giriamas už tai, kaip atlikau savo pareigas. Aš buvau giriamas už tai, kaip e, suformulavau Portugalijai reikalingą ekonominę ir fiskalinę politiką. Kai kurios vyriausybės, skaitant tą, kuri mane paskyrė, mane kritikavo kaip Centrinio banko valdytoja po to, kai aš išdrįsau pakritikuoti jų ekspansinę politiką. Jūs kalbate apie konkrečią kritiką susijusią su bankininkystės sistema. Bet ir čia, net dėl bankininkystės sistemos, aš mielai jums persiuščiau uh, e, giriančią TVF ataskaitą, kurioje įvertinamas Portugalijos banko darbas užtikrinant bankininkystės sistemos stabilumą. Sakoma, kad nebuvo problemų dėl likvidumo ar mokumo. Mes sugebėjome atremti krizę labai sėkmingai. Mūsų bankininkistės sistemoje problemų neiškilo priešingai negu kuriuose kitose Europos šalyse. Ir tai, manau, savaime giria Portugalijos banko veiklą, kaip ir jo valdytojus bei priežiūros vykdytojus. Portugalijos bankininkistės sistemoje užfiksuoti trys sukčiavimo atvejai. Aukšto lygio sukčiavimo atvejai trijose bankuose. Nei TVF, nei kitos autoritetingos priežiūros institucijos nekritikavo Portugalijos banko, kadangi buvo neįmanoma anksčiau išaiškinti tų sukčiavimo atvejų. Jeigu sukčiaujama labai aukštų lygių, kokioje nors institucijoje ir ypač banke, kur e, sukčiauti yra gana nesudėtinga, būna kartais net neįmanoma reguliuotojams nušviesti tokiu atveju laiku. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad kaip valdytojas nebuvau atsakingas už priežiūrą ir kontrolę. Aš kasdienėme darbe nedalyvavau bankų priežiūros sistemoje. Bet kaip sakiau, kaip sakiau, Portugalijos parlamente aš buvau atsakingas už viską, ką bankas padarė ir apgailistavau dėl to, kas atsitiko. Tačiau mano tarnyboms buvo neįmanoma išsiaiškinti tuos atvejus anksčiau. Įvykiai BCP banke negalėjo sukelti visos institucijos nemokumo. Problema nebuvo tokia didelė, kad ji sugriautų visos institucijos veiklą. Dėl PPN galiu pasakyti, kad ten sukčiavimas buvo labai didelio masto ir aš labai apgailestauju, kad jūs kaltinate reguliuotoją, o ne bankininkus, ne banko valdytojus, kurie nusikaltimus vykdė bankų prižiūrėtojai nėra policininkai. Mes nesame sukčiavimo nusikaltimų išaiškinimo padalinys, kuris gali iš šaknų išrauti nusikaltimus. PPN atveju e, problema buvo susijusi su kapitalo rinkos produktais ir tai visiškai neįeina į Portugalijos centrinio banko jurisdikciją. Ne mums priklauso reguliuoti tuos produktus. O būtent tie produktai e, PPN problemą ir sukėlė. Turiu galvą finansinius produktus ir todėl už juos, už jų priežiūrą yra atsakinga kita institucija. Deja, neturiu dabar laiko jums išaiškinti visų detalių, bet konkrečiai šiuo atveju galiu pasakyti, kad Portugalijos bankas neneša jokios atsakomybės. Todėl aš galiu pasakyti, kad didžiuojuosi tuo, kaip aš vykdžiau savo pareigas tais metais. Aš, aišku, e, negaliu leisti jums toliau kalbėti, nes atsakymas jau ir tai buvo labai išsamus. Jūs dabar nutraukiu, nes e, gal bus kitų progų pasakyti. Udo Bulman Ačiū. Prieš pateikdamas klausimą norėčiau atkreipti dėmesį vieną pastebėjimą, ponė Konstancijo. Jūsų klausiausi pirmą kartą ir kaip antrą kartą atsiprašau ir kaip mano kolegos jau žino, mes koordinatoriai kalbėjomės apie kandidatą prieš priimdami sprendimą, prieš priimant sprendimą. Ir aš galėčiau išreikšti pastabą kad jūs kalbate su mumis pateikdamas faktus ir skaičius. Aš esu labai dėkingas Jums už tai, kad nesislepėte už diplomatinės kalbos ir taip, kad niekas Jūsų nesuprastų. Aš, esu, aš tikrai vertinu tai, kaip Jūs kalbate ir man tai patinka. O dabar perinu prie klausimo. Akivaizdu, kad mes E, patekome į neįtikėtiną e, per didelės valstybės skolos situaciją daugelie valstybių narių. Kaip galima išvengti to užburto rato, kad mes, kurdami e, krizės įveikimo strategiją, nesužgadintume ekonomikos augimo potencialo? Kaip mes galime sutvarkyti tą per didelę naštą ar sumažinti tą per didelę naštą, tuo pačiu metu nesutrukdant e, išėjimo iš krizės galimybių. Aš kalbu gana tiksliai ir e, laikausi savo pradinės pozicijos. Taigi, kaip galime išvengti problemos? Kaip galime dirbti, kad valstybės narės galėtų išlipti ekonomikos augimu iš tos valstybinės skolos? Gal galėtume dar atsakyti porą politinių klausimų, mano nuomonė. Ar ES yra vienas ekonominis ciklas, ar mes turime e, dirbti su labai sudėtingomis struktūromis, kuriuose egzistuoja skirtingi ekonominiai ciklai, priklausomi nuo skirtingų periodų valstybėse narėse. Kaip Jūs suprantate fiskalinio ciklo, skolinimo ir skolinimusi ciklo, kurie neatitinka įprastinės ekonomikos ciklų? Ačiū. Labai ačiū už pastabas ir klausimus dėl pavojos, kad bus per anksti nustota taikymo gavinimo strategija, kas gali padaryti žalos pačiam ekonomikos atsigavimui. Taip yra, bet noriu pasakyti visų pirma, kad visi priemonių paketai taikomi Europoje sudarė maždaug pusantro procento BVP. Tai nėra didžiuliai paketai. Žinoma, čia yra dar papildomai prie automatinių stabilizatorių, kurie suvaidino savo vaidmenį, svarbu vaidmenį ir sukėlė didesnius deficitus, kaip yra na, suvokiama esant kriziai. Tačiau papildomi paketai prie e, automatinių stabilizatorių nebuvo labai dideli ir tai, kad jie dabar yra išimami, tai savaime nesukurs problemos, kurią sukeltų tų priemonių panaikinimas. Daug svarbiau pasirodė yra e, paremti ekonominės veiklos veiklą būtent pinigų politikos priemonėmis. Pinigų politika padarė didžiulį poveikį, mažinant palūkanų normas kurios e, ekonomikos operatoriams reiškia, kad sumažėjo jų e, išlaidos ir tiek namų ūkiams, tiek e, ekonomikos veikėjams buvo lengviau išlaikyti savo veiklą be didesnių problemų. Kol, aišku, yra ekonomika prislėgta, nėra infliacijos pavojaus ir pinigų politika ir toliau galės vaidinti tą vaidmenį teikiant paramą ekonomikai. Tai yra daug svarbiau negu be kas kita. Dėl tos išeimo strategijos, kuri yra tvirtinama mažinant likvidumo paramos paramą, likvidumo paramos lygį. Tai daroma dėl to, kad to jau nebereikia. Pinigų rinka normalizavosi dideliu mastu ir likvidumo parama iš centrinio banko pusės nebūtinai yra reikalinga tokio masto, kokia buvo reikalinga anksčiau, kai buvo rinkos užšalusios. Ir mes galime tas priemonės panaikinti, nesukurdami problemų bankų sistemai. Trečias dalykas, tai atsakymas į paskutinį klausimą dėl įvairių ekonominių ciklų skirtingose sąjungos šalise. Jie netaip jau smarkiai skiriasi. Jeigu apskaičiuosime, kas jau buvo padaryta, dispersijos, BVP augimo dispersijos lygį pagal standartinį nuokrypį BVP augimo e, visose šalyse pamatysime, kad nuo euro įvedimo ši dispersija mažėjo. Taigi sinchronizavimas tų ekonomikos ciklų yra didesnis negu jis buvo pinigų sąjungos pradžioje. <clears throat> Tai yra objektivu ir tai yra labai svarbu. Tai reiškia, kad dideliu mastu mes, mūsų sviravimai yra panašus visoje, visoje eurozonoje. Ačiū toliau Elisa Ferrera. Labai ačiū. Turiu du klausimus banko valdytojai. Jei pažvelgsime į tai, kas įvyko 70-ame dešimtmetyje praėjusiam amžiuje. Ir taip pat netaip seniai praėjusius laikus. Ir girdė, girdime tokios pavadinimus kaip Lehman Brothers, Freddie Mac ir Fannie Mae matome, jog buvo ženklų rodančių, kas mūsų laukia. Mane stebina tai, kad e, mūsų kolegės klausime, kolegės iš Luksemburgo klausime neatsižvelgiama į tai, kokios problemos buvo Beneliukso rinkose Tai yra problemos, didelės bankinės problemos. Norėčiau, kad šiek tiek detaliau atsakytumėte, ką jūs siūlote. sakoma, kad reikia eksantę įspėjimo mechanizmo, kad būtų galima daryti intervencijas bankinėje sistemoje iš anksto. Tačiau norėčiau išgirsti iš jūsų lūpų, koks įvykis galėtų sukelti tą intervenciją europiniu mastu. Ir kaip būtų galima garantuoti, kad nebūtų konfliktų su nacionalinė teisė ir akcininkų teisėmis, kai tokios intervencijos atliekamos. Ačiū už klausimus. Puikiai žinoma, kad viešos intervencijos turi būti labai didelės abiejose Atlanto pusėse ir taip pat gerai žinoma, kad jeigu pažiūrėsime į visas vykdomas programas, tai yra kapitalo injekcijas, toksinių, toksinio turto su, pir, išpirkimas, paskolų garantijos, tai visos, visos garantijos jų suma Junktinės valstijose ir Europoje sudarė daugiau negu 30 procentų BVP. Ne visi šitie pinigai yra išleisti ar prarasti, tačiau būtent e, įsipareigojimai tokiai sumai yra pateikti. Tai yra daug pinigų. Kažkas paskaičiavo, kad Junktinių valstijų atveju visi tie pinigai yra daugiau negu kad Junktinės valstijos yra išleidusios per visus karus, kuriuose yra dalyvavusios. Kaip sakiau, ne visi tie pinigai bus išleisti ar prarasti, tačiau jie yra skirti. Ir tai rodo, kokio masto krizę sukūrė finansų sektorius. E, ir kuri prasidėjo Junktinėse valstijose, kaip visi žinome. Na, trepskaustelių galiu pasakyti, kad Portugalijos atveju lėšų skirta 14 procentų BVP, tačiau valstybė nepraras nie, nie cento, nes nebuvo panaudotas e, injekcijos kapitalui, nepirktas e, toksinis turtas. Kai kurios garantijos buvo duotos, tačiau nusaibė bus parduota ir valstybė netgi dar ir uždirbs iš to, už, tą, už tas garantijas. Taigi mūsų atveju nebus išleista ne cento. Ir tai pozityviai liudija apie mūsų bankų priežiūrą šio, šiame kontekste. Tačiau jūs klausėte, ką galima padaryti iš anksto. Na, o padaryti galima tai, kam, kas dabar yra rengiama būtent. Tačiau du svarbiausi dalykai yra štai kas. Reguliavimas e, skolinto kapitalo finansų sektorija, reguliavimas ir priežiūra. Tai yra labai svarbu. To anksčiau nebuvo. Dabar mes nustatysime bendrą įsiskolinimo santyki ir tai reikš, kad didelės institucijos gali pasiekti negalės pasiekti tokio skolinto kapitalo lygio kaip 40 procentų jų kapitalo. Ar, ar, ar keturis kartus, 40 kartų daugiau negu jų kapitalas. Antra, nebuvo tarptautinio likvidumo reguliavimo, likvidumo buferių reglamentavimo ar likvidumo ir net, likvidumo netitikimo finansų sektorijoje reguliavimo kuriuose šalise buvo e, toks reglamentavimas, tačiau nebuvo tarptautinio lygio reglamentavimo. Northern Rock atveju jie turėjo didžiulę, didžiulę terminų netitikimo problemą. Ir pats faktas, kad dabar e, šie du dalykai bus reglamentuoti ir stebimi, bus labai svarbu garantuojant, kad nepatirtume tokių ekscesų finansų sektorioje kaip e, per šią krizę. Ačiū. Volfas Klincas. Valdytojų Žanas Klodas Trišė mums vakar sakė, kad didžiuliai pasauliniai disbalansai gali išlikti ir vėl pasireikšti, nebent e, imsimės veiksmų susijusių su E, ekonomikomis, kur yra didžiuliai deficitai ir perviršiai. G20 apie tai kalbėjo, tačiau atrodo, kad jų pramonės dar neišspręs problemų. Ar eurozona savo formą gali išlikti, jeigu nesėimsime artime didesnio ekonominės ir, politi, ir, ir mokesčių, policijo, mokesčių politikos koordinavimo? Jeigu taip, tai ką būtų galima padaryti siekiant tokio koordinavimo? Sorry. Um, global... Dėl uh, pasaulinio disbalanso. Taip, ta problema neįspręsta, tai didysis dešimtukas nesugebėjo išspręsti šios problemos. Tarptautinio bendradarbiavimo lygis reikalingas šiai problemai išspręsti yra beprecedentis mūsų žmonijos istorijoje. Taigi tai yra labai sudėtinga. Visi didžiausi dalyviai turi suvokti problemos esmę. Mes galime tik daryti spaudimą didžiosiams valstybėms abiemis kryptimis kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų. Nes priešingo atveju, cituodamas trišė, jūs e, sakėte ir aš tam pritariu, kad ateitie mus gali laukti krizė. Tačiau, kol um, pačios valstybės turi priemonę savo rankose, yra jų reikalas bendradarbiauti, nes priešingų atveju mes susidursime su problemomis, o tada jos turės uh, susidurti su dar didesnėmis problemomis. Eurozona, uh, mokesčių politika, uh, kontrolė ir taip toliau. Taip, visiškai jums pritariu, šie žingsniai yra reikalingi būtent dabar. O kalbant apie mokesčių politikos koordinavimo poreikį, turiu pasakyti, kad kol kas valstybės narės netlieka tinkamai kontrolės vaidmens. Stabilumo ir augimo pakte numatyti mechanizmai turi būti taikomi. Tai yra visiškai reikalinga. Situacijos stebėsena, duomenų stebėsena turi būti taip pat įdėkta. Labai gaila, kad tik įvykus konkrečiam atvejui imamasi priemonių. Tai bloga praktika. Praėjusiais metais, kai čia lankiausi, mes taip pat buvome susidūrę su problema ir aš rengiau pranešimą, kuriame atsispindėjo, kad e, susidurta su problemomis, tačiau nebuvo e, konkrečių iliustruojančių duomenų. Faktas tas, kad po to mes sukūrėme techninį darinį, kur centrinis bankas, e, finansų ministerijos ir e, statistikos institucijos e, turi bendradarbiauti kartu, pateikdamos įvairius skaičius. Ir nuo tada, kai mes sukūrėme tą techninį darinį, Mums nebeliko jokių problemų rengiant ataskaitas ir teikiant duomenis. Jeigu būtų įmanoma įtraukti centrinius bankus į tokią sistemą, jie galėtų reikiamą atveju imtis tam tikrų žingsnių. Europos pinigų fondas. Aš turiu pasakyti, kad man reikia daugiau laiko. Aš taip ir tikiuosi, kad kažkas užduos šį klausimą. Manau, kad Tai yra įmanoma, tačiau nebūtina e, keisti sutarties, kad tokį fondą įsteigtume. Tačiau kol kas aš e, nematau vaidmens, kurį galėtų atlikti šis e, fondas. Aišku, yra svarbu sustiprinti tokio galimo fondo vaidmenį. Ačiū labai. Svidburn. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu užduoti klausimą susijusiu su Junktinė karalystė, kurį parengė mano e, kolega dėl valstybių įsiskolinimo. Ši krizė parodė, kad e, finansinės institucijos turėtų būti atsakingos už makro lygio rizikos ribojimą. Taip pat už tai galėtų būti atsakingos ir pačios valstybės narės. Reikėtų keisti visą finansų sistemą. E, Junktinėje karalystėje Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų užkirsti kelią galimoms e, finansų krizėms. Ar ECB stebės ir kontroliuos ne tik finansinės institucijas, tačiau ir rizikas susijusias dėl netinkamo atsakymo ar mm, į makrolygio rizikos ribojimą? Ir antras klausimas, kokių priemonių e, jūs įsivaizduotumėte, kad galėtų imtis ECB ir ESRB. ESRB. Um. Bendro pabudžio pastaba. Europos sisteminės rizikos valdyba ASRV nėra ECB ir ECB nėra atsakingas už funkcijas numatytas Europos sisteminės rizikos valdybai. Ši valdyba yra visiškai skirtingas darinys. Savame suprantama, e, techniniai darbai bus rengiami ACB. Tai svarbu pabrėžti. Tačiau vėlgi noriu pabrėžti, kad ne ACB atsakingas už šios klausimus. Taigi į pirmąjį klausimą atsakyčiau teigiamai. Taip, Europos sisteminės rizikos valdyba turės vertinti grėsmes valstybėse narėse, turės vertinti bendrą grėsmę. Uh, Ir e, tiek kalbant apie mokesčių politiką, tiek kalbant apie bendrą ekonominę valstybių narių situaciją ir visų ekonomikos subjektų balansą, ne tik konkrečios valstybės, kalbant apie nemokumą, apie ekscesyvinį deficitą, Dažnai grėsmės ateina ir iš privataus sektorio, ne, sektoriaus, ne tik iš viešojo sektoriaus. Taigi visos grėsmės turi būti stebimos ir fiksuojamos, o reikalui esant turi būti parengtos ir rekomendacijos, kurias ir turėtų, turėtų pateikti Europos sisteminės rizikos valdyba. Taigi tokia yra šios valdybos funkcija. Uh, Kalbant apie rengimosi fazę, ECB didina savo darbuotojų skaičių, nes e, sekretariatas turės e, būti pasirengęs bendradarbiauti su ESRV. Manau, atėjus laikui mes būsime pasirengę pasidalinti savo atsakomybę su Europos sisteminės rizikos valdyba. Bet. Ačiū Filip Lambert. Dėkui, pirmininkė. Ačiū už tai, kad atėjote į šį posėdį. Labai e, džiaugiamės dėl to, ką Jūs pasakėte apie derivatyvus. Ir paskutinės mintis tikrai esam dėkingi už tai. Noriu pasakyti, kad mes labai daug reikšmės skiriam Europos centrinio banko nepriklausomybei, bet tai turėtų būti pasakytina apie abipusės. Jūsų būsimam bosui Jūsų būsimą bosą galėčiau pasituoti. Vakar jis sakė, kad fiskalinio pakoregavimo esmė bus sutelta į išlaidų pusę, nes e, viešojo sektoriaus mastas didina krizę. Aš suprantu, kad politikai turi ginti uh, E, turi apibriežti politiką. Ir tai yra politinis pareiškimas. Ir man nepatinka, kad ECB atstovas taip pasakė. Aš norėčiau, kad jūs painterpretuotume šį teiginį. Nes viešojo sektoriaus dydis yra politinis sprendimas. E, sveikatos sektorius ES daugiausiai yra valstybinis, o Junktinės Amerikos valstijos yra privatus. Tai yra politinis sprendimas ir viešojo sektoriaus apimtis, mastas nėra argumentas. Aš norėčiau, kad ECB neperžengtų savo kompetencijų. Ir dabar perinu prie antrojo klausimo. Šis teiginys iš esmės išplaukia iš politinio mąstymo ir pasaruosius keletą metų mes matėm, kad tokių pareiškimų buvo daroma. Ir aš matau, kad ECB vadovaujasi tarsi tik viena e, minties mokykla palūkanų augimas yra tarsi mantra, kurią ECB naudojasi. Ar nereikėtų ieškoti alternatyvių rodiklių, kuriais galėtumėm vadovautis? Ir labai konkretus mano klausimas būtų toks. Ką jūs galėsite padaryti tarp ECB keturių sienų, kad ten būtų mastoma šiek tiek įvairiapusiškiau? Aš Pone pirmininkės, paprastai labai trumpai kalbu, bet ką Jūs galėtumėt pasakyti apie ECB e, mąstymo įvairovę? E, jeigu tik vienaip bus mąstoma, tai kam nors susirgus bus numirta, nu, nu numirsite tiesiog, reikia iškoti alternatyvių dalykų. Pakomentuokit, ką jūs turit galvoje apie alternatyvas. Alternatyvos nu, BVP augimui. Um, regarding... Čia sudėtingas klausimas. Dėl pirmojo jūsų klausimo, aš neinterpretuosiu to, ką pasakė pirmininkas Trišė ir ką jis turėjo galvoje. Aš net nežinau, ką jis tiksliai pasakė, todėl aš negaliu komentuoti. Galiu Jums tik pasakyti, kad ES neišgirs manęs, sakant pareiškimo, kuriame bus aptartas išlaidų lygis skirtingose valstybėse narėse. Nes jeigu pažvelgtumėt į bendrą Europos areną, Tai pamatytumėm, kad per daug metų, jau daugelį metų Airija buvo konkurencinga, sėkminga e, ekonomika su valstybių išlaidų labai mažu lygiu. Tuo pat metu turime Daniją, kuri taip pat yra labai konkurencinga, e, jos konkurencingumo rodikliai nepaprastai geri, ji labai sėkminga ekonomika buvo, tačiau valstybės išlaidų lygis buvo visiškai kitoks. Taigi abu modeliai dirbo sėkmingai, abi šalis buvo konkurencingos. Todėl e, man atrodo, kad šiuo atveju tik tokį komentarą aš ir galėčiau išsakyti, daugiau nieko. Alternatyvus rodikliai ir kitokios mas, minties mokyklos, mąstymo mokyklos. Aš pasisakau už tai, kad būtų atliktas tyrimas ir būtų nustatyti nauji alternatyvūs rodikliai. Jungtinės tautos tą padarė ir darbas buvo atliktas labai gerai. Prancūzijoje e, prezidento Sarkozy iniciatyva buvo įsteigta komisija naujiems rodikliams nustatyti. Ir jeigu būtų tokie nauji rodikliai priimti tarptautiniu lygiu skirtingų vyriausybių, aš juos tikrai pasveikinčiau, bet aš norėčiau, kad įvyktų toksai tarptautinis pasikeitimas. Tada tokia institucija kaip ECB galėtų irgi tokiais rodikliais naudotis. Kitaip mes e, tokio vaidmens netliksime, mes tik tai žiūrime turimas priemonės, kurios jau yra sukurtos ir kurios yra svarbios mums, vertinant infliacijos riziką, pavyzdžiui, ir gyvendinant mūsų mandatą. To mes negalime pakeisti. Ačiū. Uh, Mr. Postas. Ponas Postas. Muito obrigado. Uh, Dr. Vítor Constâncio, uh, vou-lhe pedir. Ponas Portas. Uh, ačiū. Daktarė Konstancijo. Aš norėčiau paprašyti jūs kuo aiškiau mums atsakyti į mano klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia sumažinti priklausomybę nuo kreditų reitingavimo agentūrų. Aš žinau du būdus, kuriais būtų galima sumažinti tokią priklausomybę. Arba daugiau nebepripažinti egzistuojančių keturių Europos erdvės agentūrų, arba sukurti Europos reitingavimo agentūrą. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai galvojate. Taip pat norėčiau, kad šitą pasakytumėt apie nevienodą e, stabilumo ir augimo pakto neigiamos pusės pasiskirstimą tarp skirtingų valstybių narių, neigiamų padarinių pasiskirstimą. E, nėra susitarta dėl globalaus reguliavimo šioje srityje ir ką mes galėtumėme padaryti Europoje, jeigu egzistuos e, toliau tokie skirtumai. Ir žinome, kad egzistuoja offshoriniai e, subjektai. Ką darysime, kad e, tas mokesčių vengimas sumažėtų? Trečias dalykas, trečias klausimas. teoriškai e, dalį valstybinės skolos galėtų perimti kiti e, finansiniai reiškiniai. Ar Europos centrinis bankas negalvoja apie euroobligacijų e, sukūrimą? Daktarė, jūs sakėte, kad Portugalijos valstybė E, turėdama garantijas, neprarado nei cento. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Uh, uh, Labai trumpai paskutinis komentaras. Tai neturi nieko bendro su krize ar programomis, kurios buvo sukurtos bankininkistės sektoriui paremti. Ir e, mūsų bankai nepraras nei cento, nes valstybė viską remia ir jeigu reikės, rekapitalizuosime viską. Taigi tai neturi nieko bendro su krize, tai yra susijęs su bendra banikėsės sistema valdymo sistema. Dėl reitingavimo agentūrų. Be bejonės, tai, ką aš pasakiau, yra svarbu. Ir aš galiu tik pakartoti, kad reitingavimo agentūros neturi dalyvauti uh, reguliavimo sistemoje. Yra įmanoma to išvengti. Nereikia kurti naujos agentūros ar ko nors panašaus. Dabartinės agentūros turi toliau veikti. Rinka e, prireikus jomis naudosis arba ne. Bet negalime naudotis tokiamis agentūromis per daug dažnai reguliavimo tikslams. Aš tą galiu pasakyti greta to, kad e, jų veikla yra registruojama ir stebima. Be to turi būti sprendžiami galimi interesų konfliktai tarp jų, kaip reikia agentūrų vaidmens e, ir e, patariamojo vaidmens. Europos reitingavimo agentūros sukūrimas šio požiūriu nepakeistų bendros padėties. Reguliavimo sistema turi būti pagrista savo metodais, rodikliais ir priemonėmis. Dėl antrojo klausimo, kuriame iš esmės buvo kalba apie e, offshore'inius subjektus, aš nu, priminsiu Jums vieną atsakymą, kuriuos aš Jums raštu pateikiau. Vienam puslapyje yra kalbama apie tai, ką Jūs klausėte. tiesa yra ta, kad pastaruoju metu nedaug kas buvo daroma tarptautiniu mastu, bet e, pasikeitimų įvyko nemažai, kalbant e, apie e, mokesnės įplaukas daugelįje valstybių. Ir dabar e, toms, e, tiems bankų offshoriniams subjektams, e, turi, tiems mokesčių offshoriniams subjektams turi būti taikomas tokios pataisyklės kaip ir visiems kitiems. Yra priimti įstatymai, kurie gali užtikrinti neigiamų padarinių sukūrimą per tokių subjektų veiklą bet po krizės galiu pasakyti, kad daug kas pasikeis. Dėl euroobligacijų jas turi leisti ne Europos centrinis bankas, ne mes tai darome. Jūs sakėte, kad tai galėtų būti panaudota valstybės skolai iš dalies sumažinti. Tai prieštarautų e, Lisabono sutarčiai, nes 123 straipsnė yra labai aiškiai pasakyta, kad ES ar vienos valstybių narių vyriausybė negali perimti kitų valstybių e, viešųjų subjektų skolos. Jeigu euroobligacija būtų sukurta, tai ji būtų skirta kitiems tikslams, o ne valstybių narių skolai perimti. Ačiū toliau Godfrey Blumas. Aš esu šiek tiek susipainiojęs, galbūt man padėsite suprasti. Turbūt supras, sutiksite, kad kalbant ekonominę prasme, eurozona nėra optimali valiutos zona. Todėl aš iki galo nesuprantu, galbūt jūs mane apšviesite, kaip gali, galima tikėtis, kad jie išliks ilgą laiką, jeigu nėra mokesčių disciplinos ar bendros politikos kad kažkas būtų atsakingas už eurozonos narių išdo ar mokesčių discipliną. Šiuo metu vyksta kapitalo pervedimai. Pavyzdžiui, Graikija išleidžia savo obligacijas, palūkanų skirtumai sumažėja, tai iš tikro monetizuojama skola ir problema yra eksportuojama. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Aš e, iš tikrųjų labai e, mielai norėčiau pakalbėti apie šios svarbius klausimus. Nors reikėtų tam ir daugiau laiko, tačiau galiu pakomentuoti optimalias valiutų zonas šį klausimą. Galbūt yra šiek tiek skirtingai suprantama dėl to, ką sako literatūra apie optimalias valiutų zonas. čia nėra šios teorijos išvada, kad, kad tam, kad suformuotų E, valiutų sąjunga, šalis turi turėti tą patį išsivystimo ar našumo lygį. Literatūroje nagrinėjimas klausimas ir nustatomi kriterijai dėl to, kaip apibriežti alternatyvas priemonės valiutų kursams, ko nebėra pinigų sąjungoje, kas galėtų suvaidinti korekcijos vaidmenį reaguojant į šokus ir disbalansus. Literatūroje pirmasis kriterijus Roberto Mandelo, kuris pradėjo šią teoriją plėtoti, yra visų pirma kainų ir atlyginimų lankstumas, tai yra svarbu. Ir antra, darbo jėgos judėjimas pinigų sąjungoje. Po to Peteris Kenonas sako, kad alternatyva sprendžiant asmetrinių šokų problemą yra ta, kad šalis stodama į valiutų zoną galėtų būti, turėtų būti diversif, diversifikuota, nekoncentruota konkrečiame sektoriuje. Makinenas sako, kad svarbu, kad jeigu šalis yra maža, smarkiai integruota priekybos prasme į priekybos, e, į, į pinigų sąjungą. Todėl Peteris Ingrenas sako, kad reikia kurti finansinę integraciją, kuri padėtų pinigų sąjungos funkcionavime funkcionavimui. Taigi tokia ir literatūra apie optimalias valiutų zonas. Ir darant išvadas galima pasakyti, kad mažai šaliai, kuri jau yra įsijungusi į Europos Sąjungą, kad jos prekyba pirmiausia būtų integruota. Antra, jį turi leisti e, laisvą kapitalo ir prekių judėjimą. Ir tada tokia situacija mažai ekonomikai yra labai naudinga jeigu kapitalas laisvai juda ir yra integruota prekybos prasme, valiutos kursas e, negali suvaidinti didelio vaidmės. Nes jeigu valiutos kursas naudojamas devalvuoti savo valiutą, siekiantis integruotis, tai iš tikrųjų infliacija padidėja, o realusis valiutos kursas nepasikeičia. Taigi tokiai šaliai tam, kad jį pasinaudotų e, sandorių kaštų padid... sumažėjimu, Valiutos kurso priemonės praradimas nėra didelė problema. Kartais neteisingai suprantama, kad optimali valiutos zona turėtų būti sudaryta iš tokio paties išsivystimo lygio šalių. Labai svarbu yra tai, kad jeigu našumo lygis yra mažesnis negu kitose partnerėse, tuomet pajamų ir atlyginimų lygis toje šalyje turi būti atitinkamas pagal tos ekonomikos našumo lygį. Būtent todėl sėkmingas dalyvavimas pinigų zonoje priklauso nuo dviejų dalykų makronominė prasme. Pirmiausia, vienetinių darbo sąnaudų panaudojimas ir fiskalinės politikos panaudojimas antitiksliniu būdu. Nes tai yra makrono, makroekonominės politikos priemonė, kurią šal, šalis vis dar išlaiko. Labai ačiū. Dabar pasisakė visa politinė partija, kurios viršėjo savo kalbėjimo laiką. Dabar antrajame raunde e, turime užtikrinti, kad visi galėtų paspausti, pa, pasakyti, išsakyti savo klausimą. Taigi stabdysime visus, kiek galėsime. Pirmiausia, Otmaras Karasas. Ačiū labai. Pirmiausia, Labai džiaugiuosi, kad jau antrą kartą galime diskutuoti e, su ponu Vitoru Konstancijo. Čia svarbu ir palyginti pasikeitusias pozicijas. Gerai, kad vyksta šie antrieji klausimai. Ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, jūs minėjote, kad Niekada nekomentuosite konkrečios valstybės išlaidų politikos. Aš tikiuosi, kad jūs nekalbėjote rimtai, nes valstybės pažeidusios stabilumo ir augimo paktą turėtų būti vertinamos ir ECB turėtų išreikšti savo poziciją dėl tokio pakto įsipareigojimų nesilaikymo. Uh, Dėl Graikijos iškyla toks klausimas, kodėl Graikija susiduria su problemomis, norėdama gauti finansinę paramą ir kodėl ji negali naudotis e, TVF teikiamą paskolą. Trečia, jūs kalbėjote, kad ECB neatsakingas už sisteminės rizikos priežiūrą. Noriu paklausti, Būtent e, Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų tarti paskutinį žodį, kaip pačios nacionalinės valstybės ir jų priežiūros institucijos nesusitaria. Was... Dėl pirmojo klausimo galbūt mane neteisingai supratote. Aš sakiau, kad aš nekomentuosiu skolos lygio kaip po tokio. Visai kas kita yra vertinti viešųjų finansų situaciją šalyje, ypač e, skolos lygį ir deficitą. Jeigu šalis turi perviršinį deficitą, perviršinę skolos lygį, tai aš aišku kalbėsiu neigiamai apie tai, kaip tai dariau savo šalyje, kaip Centrinio banko valdytojas, tačiau aš nekalbėsiu apie tikslės priemonės, kokio lygio turi būti skola. Tai yra komisijos kaip stabilumo pakto saugotojas reikalas. Aišku, bet aš visą laiką komentavau savo šalies mokesčių politiką, kritikavau perviršinį deficitą ir taip toliau. Ta pati darysiu ir Europos lygių, be jokių abejonių. Tačiau aš negaliu apskritai apie išlaidų lygį e, kalbėti. Tai aš sakiau pirmiau. Dėl Europos valiutos fondo. Man dar vis dar neaišku, ką šis Europos valiutos fondas galėtų padaryti, ko negalėjo ar neturėjo padaryti stabilumo ir augimo pakto saugotojas ir kitų šalių spaudimas dėl konkrečios šalies, pavyzdžiui, Graikijos fiskalinės politikos. Tačiau, kaip sakiau, mano nuomonė, nebūtina peržiūrėti sutartį, kad būtų galima sukurti tokią instituciją. Tai galima padaryti per sustiprintą bendradarbiavimą, žinoma, laikantis visus, visų sutarties straipsnių. Įskaitant ir 123 straipsnį e, dėl taip vadinamo neišpirkimo šalių. Tačiau turime suprasti, ką tai reiškia. Straipsnė sakoma, kad draudžiama pinigų sąjungoje vienai šaliai prisijimti kitos valstybės narės ar viešos institucijos skolos. Tai yra imtis priemonių, kad būtų sumažinta ta skola, prisimti atsakomybę už kitos šalies skolą. Tai yra draudžiama. Tačiau skolinimas nėra išpirkimas, kreditas paskola yra paskola. Jeigu sutikiama paskola su tam tikromis palūkanomis, kurios yra normalios, o ne subsidija, tai tuomet to negalima suvokti kaip gelbėjimo, nes Graikija ar bet kuri kita šalis turėtų gražinti savo skolą ir palūkanas, tai nėra gelbėjimo, na, išpirkimas, tai gali būti trumpalaikis likvidumo suteikimas, tik tai tiek. Tai reikia aiškiai suprasti. Ir jeigu europinių lygių tinkamų tarybos lygių manoma, kad mums reikia naujo mechanizmo, kad galėtume suteikti tokią paramą, tada aš esu už tai. Aš manau, kad būtų įmanoma tai padaryti pagal esamą sutartį. Tačiau jeigu tinkamas institucijos mano, kad tai neįmanoma, tai aš, aišku, neprieštrausiu. Ir nereikės jokių sutarčių peržiūrų. Man atrodo, kad iš to klausimo dar neatsakytas du dalykai dėl ES e, paskutinio žodžio ir kodėl negali, negalėjo Graikija kreiptis į Tarptautinį valiutos fondą. Galbūt galėsite atsakyti iš klausimą, atsakydamas į kitus klausimus. Pone Datai. Du dalykai. Vakar ECB pirmininkas Išsijungia kalbėtojas mikrofonas. Taigi ECB pirmininkas sakė, kad sukūrėme pinigų sąjungą su bendru likimu. Taigi norėčiau paklausti apie Graikijos krizės sprendimą. Ar manote, kad Europos šalis turėtų padėti Graikijai? Ir ar įmanoma būtų Graikijai gauti TVF paramą. Na ir Graikijos pavyzdys e, kelia klausimą apie tai, kaip veikia eurozona ir kad trūksta ekonominio koordinavimo. Taigi, kaip jūs apibrieštumėte visą situaciją? O dėl to, kaip elgėtės su mūsų darbuotojais, tai manau, kad nebuvo teisinga, pirmininkė. Ačiū. Manau, kad atsakysiu angliškai ir galėsiu tai padaryti greičiau ir tiksliau. Dėl TVF. Kaip pirmininkas Trišė yra pasakęs aiškiai, aš nesu už tai, kad kalbėčiau, jog sakyčiau, kad Graikija turi būtinai kreiptis į Tarptautinį valiutos fondą ir sustarti dėl programos. Turime suprasti, ką, dar, ką veikia TVF. Du dalykus. Pirmiausia, jis apibrėžia ir primeta korekcijų programą. Tai padarė Europos institucijos Graikijos atžvilgių. Graikija du kartus turėjo peržiūrėti savo pradinę programą dėl to Europos institucijų spaudimo. Ir ta programa, kurią Graikija turi, nesiskiria nuo tokios, kokią rekomenduotų TVF. Aš netgi manau, kad programa būtų tokia pati. Taigi papildomos naudos iškreipimos į TVF nebūtų. Antras dalykas, kurį daro TVF, yra skolinti pinigus, kurių niekada nepakaktų metiniams Graikijos poveikiams. TVF vaidmuo yra veikti kaip katalizatoriui, pri, e, sukurti programą, suteikti tam tikrų lėšų ir po to tikėtis, kad šalis atgaus prieimą prie finansų rinkų. Būtent tai Europa gali ir turi padaryti. Taigi, aš sakau, kad kreiptis į TVF eurozonos nariai gali būti suprasta tartotiniu mastu kaip tam tikras silpnumo mūsų institucijų, mūsų sistemos silpnumas. Ir tai būtų nenaudinga eurui. O svarbiausia, aš nematau jokio poreikio. Mes turime priemonės tai padaryti patys. Tai kamgi dar tada reikia įtraukti kitas institucijas. Labai svarbu e, aiškiai viską pasakyti. Žinoma, ir Graikijai nereikia, kad ją išpirktų, jos skolas išpirktų. Jos programa yra patvirtinta ir Graikija po to kreipėsi į rinką, sumokėjo brangiau, nes kredito rizika yra didesnė, tai yra normalu, kad viskas kainuoja brangiau. Tačiau ji turi prieigą prie rinkos. Jeigu yra būtina suteikti trumpalaikę likvidumo paramą, tai Europa, mano nuomonė, turi priemonių tai padaryti. Tai nieko bendro su išpirkimu neturi, nes Graikija vis tiek turės mokėti savo skolas su normaliomis palūkanomis. Tai yra ne išpirkimas, o parama ir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 Ponas Konstancijo kalba portugališkai pagal um, Europos centrinio banko statutą. 3492 straipsnį yra numatyta, kad ECB turi imtis e, visų reikalingų priemonių, formuodamas uh, kredito institucijų priežiūros politiką ir numatydamas konkrečias priemonės. Kai kurie bankai buvo išpirkti valstybių, o dabar e, šių bankų klientai nebeturi teisės atsimti pinigų kuriuos buvo padėję šiuose bankuose. Aš aišku nenoriu kritikuoti Portugalijos e, atvejo, ponia valdytojo tikrai nebijokite um, mano pastabų, tačiau dėl ECB. Jūs pastebėjote, kad uh, BPN atveju kai kurie banko klientai negalėjo atsimti savo indėlių. 2001 metais ECB jau galėjo teikti rekomendacijas ir korekcijas, tačiau Portugalijos atveju tai neįvyko. Noriu pabrėžti, kad ši priežiūros funkcija vis dėlto yra svarbi, kaip pats valdytojas vertina tokią situaciją. Ačiū labai. Sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad tik naujų sprendimų, kuriam pritariama vienbalsiai Europos vadovų taryboje, galima suteikti Europos centriniam bankui priežiūros funkciją. Joks protokolas negali perrašyti ar naujai interpretuoti sutarties straipsnio. Tai reiškia, kad ECB, aišku, turi bendradarbiauti ir teikti paramą priežiūros institucijoms, tačiau pats ECB tokios kompetencijos neturi. Tiesa, ta kompetencija gali būti suteikiama ECB. E, beje, e, pirmininkas Trišė atsakė jau į šį klausimą, vartodamas e, tą pačią terminologiją kaip ir aš. Taigi, ECB neturi jokios kompetencijos priežiūros rytyje. Jis gali teikti paramą priežiūros institucijoms. Ponas Trišė taip pat aiškiai pabrėžė šią poziciją. Dėl kitos jūsų minties, dėl žmonių galimybės atsimti indėlius BPN atveju, kaip tikriausia žinote, BPEP e, atveju mes kalbame ne apie indėlius, kalbame apie kapitalo rinkos produktus, kurie yra kontroliuojami pagal vertybinių popierių priežiūros institucijų nuostatas ir tai nėra indėliai. Ačiū. Sančias Prezedo. Eh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pone valdytojau, aš vertinu jūsų asmeninę patirtį, jūsų gyvenimo aprašymas tikrai spūdingas. Vakar mūsų posėdėje lankėsi Žanas Klodas Trišė ir jis kalbėjo, kad ne infliacija yra svarbiausia problema. Ehm, svarbiausia ECB galimybė prisidėti prie bendrų ES tikslų. Pavyzdžiui, kaip atstatysime e, kreditų teikimo procedūras, kad jų užtektų, kad e, nekiltų likvidumo grėsmė. Kokių žingsnių ECB ketina imtis? Kitas klausimas e, viešieji finansai, viešosios išlaidos. Savame suprantama, jos turėtų būti konsoliduotos. Kaip ECB ketina užkirsti kelią galimoms grėsmėms. Ir trečia, mano klausimas susijęs su didžiojo dvidešimtuko išvadomis. Manau, kad turėtume skirti valstybės gavusias paramą ir valstybės negavusias paramos. Turėtume kiekvienu atveju elgti skirtingai, reikėtų aptarti ir galimo gelbėjimo fondo galimybę ar mes teiksime paramą e, valstybėms, ar e, bandysime didinti likvidumą. E. Ačiū, kaip jūs kalbėjote anksčiau. Mes dabar nemažiname tų pajėgumų, kurie yra sukurti. Mažiname, atsiprašau, pajėgumus, siekdami padidinti likvidumą galbūt prisiminsite, kad nepaisant mūsų sprendimų, kol kas e, pinigų rinkose pakeitimų neįvyko. Tai yra, nors mes ir ėmėmės priemonių, jos buvo reikalingos, tačiau daugelis bankų dabar veikia ir bankai turi reikiamą likvidų turtą. Kalbant apie atsitraukimo strategiją, dėl kurios sutarėme, ją reikės pradėti taikyti. Dėl kredito rinkos, mat, manau, kad kredito rinka niekaip nesusijusi su likvidumo klausimu. Beje, Labai gaila, bet neįmanoma analizuojant šį trikampį nuo plėtros iki e, kreditų ir e, analizuojant paklausą, turint omenyje tiekimo apribojimus, kurių turi laikytis e, bankai. Na, tik taip galėčiau paaiškinti šią situaciją. Kalbant apie valstybių išlaidas. Turiu pasakyti, kad e, svarbiausia apmastyti vidutinio laikotarpio ir ilgojo laikotarpio perspektyvas, palūkanų normas, e, vidutinio laikotarpio, e, ilgojo laikotarpio palūkanų normos lemiamos rinkos reiškinių. Ir kalbant apie viešosius finansus, galima susidurti su didelėmis problemomis ateityje. Ilgalaikių palūkanų normų pakėlimas galėtų būti žalingas rinkoms. Taigi e, yra dvi medalio pusės. Turint omenyje dabartinę krizę, Vis dėlto dabar būtų reikalinga, kad valstybės pradėtų konsoliduoti savo viešasias e, išlaidas. Ir tai turės e, palūkanų normos poveikio palūkanų normams ilgalaikėme laikotarpyje. Dėl paramos. Manau, kad parama turėtų būti teikiama bankų, nes tai jų vaidmuo. Daugelis bankų JAV e, šį vaidmenį atlieka ir mes neturėtume kalbėti apie likvidavimą. Manau, kad svarbu rekapitalizuoti rinką, svarbu, kad institucijos galėtų perparduoti savo produktus, nelikviduodamos e, savo e, institucijų. Europos sisteminės rizikos e, valdyba Amerikos federalinių indėlių korporacija taip pat apdorojo 400 bankų atvejų. Edvard Siklūna. Dėkui. Jūs pateikėte e, uh, daug literatūros pavyzdžių apie kriterijus dabartinėje uh, valiutos er, zonoje. Tačiau dabar pripažinkime, kad Graikija nėra Kalifornija ir politinės vienybės ar uh, centrinis kumšys nepadeda. Vieninga Europos valiuta yra tokia, kokia yra ir nieko nepakeisi. Tai tik pabrėžia, kokia svarbi yra griežta kontrolė ir priežiūra, kai kalbame apie stabilumo ir augimo paktą ir perteklinio deficito procedūrą. Jūsų nuomonė, kaip būtų galima tą sistemą sustiprinti ir kas jūs tenkintų, nes tie dalykai tokie svarbus euro sėkmiai užtikrinti. Course, not... Be abejonės, Graikija nėra Kalifornija, bet aš norėčiau Jums priminti, kad ir Kalifornija išgyvena fiskalinę krizę. New Yorkas irgi išgyveno problemas prieš daugelį metų ir Vašingtonas, tai yra federalinė valstija, atsisakė padėti. Todėl New Yorkas turėjo sukurti savas reformas, savas priemonės, kad atkurtų savo patikimumą rinkoje ir galiausiai jam pavyko tai padaryti. Taigi tai gali atsitikti ir kitose šalise. Monetarinė sąjunga, kaip aš sakiau, ten gali būti traktuojama kaip ir politinė sąjunga, bet, kaip sakiau, federalinė administracija nepadėjo bankruoto ar sunkumo atveju. Mums e, būtina turėti mechanizmus, kurie leistų užtikrinti pakankamą spaudimą valstybei nariai koreguoti savo ekonomiką, e, įvesti reikalingas priemonės. Graikijos atveju dėja problema nebuvo visiškai suprasta ir išsiaiškinta, kaip kad turėjo būti pačioje pradžioje, kad visiems, įskaitant pačiai Graikijai, e, gyvenimas palengvėtų. Tačiau yra sukurtos priemonės, kurios priverčia valstybės narės įgyvendinti ES sprendimus. Jeigu reikia sustiprinti stabilumo pakto prevencinę dalį, e, tai tą turėtume visų pirma ir daryti ir galbūt reikėtų įgyvendinti tam tikras sankcijas. Nors galiausiai kai kurias priemonės iš tiesų pritaikyti gali būti gana sudėtinga. Taigi stabilumo ir augimo pakto prevencinė dalis turi būti labai sugriežtinta. E, pinigų sąjungos narės, o pinigų sąjunga savaime yra tam tikra prasme politinė sąjunga atmetus netgi kitus elementus. Ir čia turime bendrą valiutą, o valstybėsgi vienas iš pagrindinių vaidmenų tradiciškai yra turėti bendrą valiutą. Todėl Visos valstybės narės turi suprasti, kad mes visi prisijungę prie pinigų sąjungos netenkame tam tikros suverenumo dalies arba jie dalyjamės. Jeigu nors viena e, eurozonos valstybė narė nesielgia pagal taisyklės, tai ji turi sutikti su tuo, kad bus daugiau kišamas į jos gyvenimą, bus interferuojama į jos reikalus, kad būtų įmanoma padaryti reikalingus pataisimus. Visos institucijos, skaitant Europos parlamentą, turi labai akilai stebėti susidariusią situaciją ir e, rūpintis, kad ateityje nepasikartotų tokia situacija, kokia pasidarė dabar. Taigi, kaip jūs sakėte, labai griežta kontrolė ir priežiūra yra būtini. Dabar Alde atstovas. Ar nusprendėt, kas kalbės? Ole Šmit. Ačiū. Last... Mes čia visi lygus, todėl paskutinę minutę ir nusprendėm. Pone Konstancijų, ar jūs e, galėtumėt pasakyti, kad dabar Graikijos atveju didžiausia problema yra spekulacija? Ar jūs taip drįstumėt pasakyti? Mes, jūs esate kompetitingas ekonomistas be bejonės, bet mes bandome įvertinti jūsų bendrus sprendimus. Jūsų jau porą valandų klausomės tą darėme ir sausio mėnesį. Ir man iškilo klausimas, ar jūs tikite skaidrę rinką, kur geresnė priežiūra sukurta, ar jums e, geriau būtų uždrausti tam tikras produktus. Jūs paminėjote keletą produktų, kurie jūsų nuomonė turėtų būti uždrausti. E, pavyzdžiui, skolų perpirkimas. E, CDS ir panašiai. Aš galiu Jums pasakyti, kad e, vakar ponas Trišė ir Mario Draghi yra anksčiau sakęs, kad e, draudimas vargu ar yra pats geriausias būdas siekti rezultatų. Aš pats to netikiu, nes kitą kartą reikės kitus produktus uždrausti. Ačiū, aš pamatysiu paaiškinti. Visų pirma, Graikijos problema neišplaukė iš rinkos spekulacijų. Tai yra visiškai aišku. Netgi CDS premijos ir Graikijos skola yra susijusios su tos priemonės problemomis, kurias aš aptariau. CDS rinka valstybės skoloje yra labai nedidelė ir tai negali uh, turėti didelės įtakos tiems e, palūkanų normų skirtumams, kurie e, susidaro obligacijų rinkoje ir valstybės skoloje. Aš nesu už produktų uždraudimą. Aš jau savo įžanginėje kalboje sakiau, kad pirmiausia CDS turėtų būti pritaikytas organizuoto keitimosi mechanizmas, organizuotų mainų mechanizmas, biržos mechanizmas. Manau, kad reikėtų rimtai pagalvoti apie galimybę uždrausti taip vadinamą naked short selling. Aš nekalbu apie CDS uždraudimą. Būtent dėl tų priemonių specifikos. Jos turi būti traktuojamos kaip draudimo priemonės. Ir tai, kaip tos priemonės čia buvo panaudotos, ką aiškiai pasakytų bet kokia krizė aptarianti knyga, e, rodo, kad jos buvo panaudotos netikslingai. Turime pabrėžti įmonių skolą labiau negu valstybės skolą. Bet iš dalies krizė ir keletos institucijų žlugimas yra su tuo susiję. Taigi pradinė CDS koncepcija, kuri buvo gera, buvo iškraipyta. Ir dabar faktas yra tas, kad CDS nėra biržoje prekiaujama. Taigi aš pasisakau už daugiau skaidrumo ir organizuotas rinkas. Apie tai aš kalbėjau savo pirminėje kalboje. Vadinamasis naked short selling Anot kai kurių komentatorių ir gerų ekonomistų, galėčiau pakomentuoti CPR prezidentą Richardą Porterį, turėtų būti uždrausti. Jie kalbėjo apie e, CDS-ų e perpardavinėjimą. Aš galiu pasakyti, kad aš nepasisakau už visišką uždraudimą, nes visiškas naked short selling uždraudimas tą rinką sužlugdytų nes tikiai, tikrieji rinkų formuotojai parduoda CDS agentams, kurie turi draudimo interesų. Ir tada jie turi prisidengti rizikos agentūromis, rizikos, draudimo rizikos agentūromis. Ir tada kitos rinkos veikėjos, kitos agentūros turi imtis CDS operacijų. Netgi jeigu tas draudimas būtų svarstomas, vargu ar jis būtų visiškas, vadinamojo nekit šaucelink uždraudimas, dėl šios grinai techninės priežasties. Būtent taip Aš savo nuomonę galiu išdėstyti gana tiksliai ir, kaip matote, mano nuomonė nesiskiria taip smarkiai nuo prezidento Trišė ir valdytojo Dragiai. Kūnai. Ačiū toliau, Sofija Kūnė. Valdytojų, ponė pirmininkė, kolegos. sutartys neleidžia šiuo metu išleisti euro obligacijų. Tačiau įsivaizduokite, jeigu pakeistume sutartį ir galėtume išleisti euro obligacijas. Ką jūs apie tai tada manytumėte? Man atrodo, kad euro obligacijos galėtų būti koordinuotos strategijos išeiti iš krizės dalis. Tai yra priemonės kurios suteiktų konkurencingą palūkanų normą valstybėms narėms. Galbūt tai būtų tam tikras kiši, įsikišimas į krizę. Ką manote? Ne dabar dėl teisės išleisti tokias obligacijas, bet dėl e, na, pozityvių dalykų, ką duotų toks išleidimas. Na, man atrodo, aš jau atsakiau iš šį klausimą praėjusi kartą. Man atrodo, kad euro obligacijos negali būti sukurtos tam, jog pakeistų konkrečios valstybės skolinimasi. Tai neturėtų būti priemonė, kuri suteiktų sąjungai atsakomybę už konkrečios valstybės narės skolą. Tai prieštarautų 123 straipsniai. Euroobligacijų panaudojimas pakeisti ar tiesiogiai padėti šaliai, sprendžiant e, jos skolos problemą, nerekomenduotinas. Tačiau praėjusį kartą taip pat sakiau, kad jeigu pagalvosime apie Europos investicijų programas, kurios yra naudingos apskritai valstybėms narėms, pavyzdžiui, išlaidos infrastruktūrai, pagal programą, kuri yra visiškai na, atskirta nuo valstybės skolos atskamybės, tai visai kitas reikalas. Tai būtų galima įsivaizduoti. Ir aš neprieštaraučiau, kad tokia priemonė būtų panaudojama. Galima būtų sakyti netgi, kad Europos investicijų bankas galėtų išleisti obligacijas, kad galėtų finansuoti e, tą veiklą, į kurią jis yra įsitraukęs visoje Europos Sąjungoje. Tokia programa galėtų būti padidinta krizės metu. Ir ekonominė prasme tam iš tikrųjų negalima prieštarauti ir aš neprieštarauju. Bet nereikėtų to painioti su dabartine valstybės skolos problema kai kuriuose valstybės narėse. Labai ačiū. Toliau per Vanšberės. Ačiū valdytojų. Dėl 123 straipsnio nepamirškite antrosios dalies. You know the, the, the, the... Žinote, kas ten sakoma? ir interpretuojant 123 straipsnį reikia tai turėti galvoje. Dėl CDS jūs sakėte, nesate dėl ne, neprieštaraujate tam, kad e, būtų uždrausti CDS parduodami nuogai, taip sakant. Tačiau atsargiai žiūrite į draudimą apskritai prekiauti tokiais dalykais. Na, mūsų žmonės nesupras, pavyzdžiui, kalbant apie produktus, e, kurie gali būti toksiški, tai jiems bandymai, atliekami su jais bandymai, jie gali būti uždrausti jais prekiauti. Tai kodėl negalima panašiai galvoti ir apie finansų rinkos priemonės? Savo uh, pasiūlymuose jūs išdėstate apie 10 jų. Na, o problema yra ta, kad dauguma tų problemų svarstama, pasiūlymų svarstama už, už uždarų durų. Ir iš tų visų punktų, kuriuos išvardėjo, tai pavyzdžiui, klausimas, kaip uh, reguliuoti finansų rinkas, kad jos būtų naudingos realiai ekonomikai ir atsižvelgiant į dialogą su investuotojais ir socialiniais partneriais, to iš vis nėra. Aš nekritikuoju Bazelio, tai nėra jo vaidmuo, bet teisės aktai kuriami centrinių bankų valdytojų, kurie renkasi Bazelyje diskusijų pagrindu. Na, ir pagaliau jūs nieko nepasakėte apie tai, ką sako panas Trišė dėl Amerikos ekonomikos interesų. Ką jūs pasakytumėte apie tam tikrą prekybos politiką Europos Sąjungai? Aš norėčiau dar palikti 6-7 minutės baigiamajam žodžiui. Jeigu leisite, atsakysiu Jums anglų kalba. Kaip sakiau, taip galiu padaryti greičiau ir tiksliau. Mano prancūzų kalba šiek tiek, na, užrūdyjusi. Dėl finansų produktų ir ankstesnių leidimų prekiauti finansiniais produktais. Apie tai kalbėjote. Nemanau, kad tai yra įmanoma ar patartina. Pavyzdžiui, paimkime tos vėlgi CDS. Kai jie atsirado, kaip sakiau, buvo, jie buvo gera mintis. Niekas negalėjo iš pradžių numatyti, kad jie bus būtent panaudoti taip, kaip buvo panaudoti vėliau. Čia ne chemija, kad galėtume žinoti, kaip kas veikia. Aš manau, kad iš ankstinis finansinio, leidimas finansiniam produktui, nemanau, kad tai būtų patartina idėja. Tačiau, kaip aš sakau, yra būtina įskaitant ir Marijaną Šulcą, nes negali būti liberaliau nusteikusio žmogaus kaip Ma Marijanas Šulcas. Jis sakė, jis sakė, kad reikia už, nužudyti dabartinę CDS rinką ir pereiti prie organizuotos priekybos šiais produktais. Po to, kai, kai institucijos pamato, kad produktas naudojamas netinkamai, tai reikia įsikišti ta rinka buvo grinai e, tiesioginės prekybos rinka ir čia buvo sukaupta 62 trilijonai pikinių laikotarpių. Tam tikrų metų šie procesai pasidarė labai greiti ir netgi dideliuose žaidėjose institucijose nebuvo laiko apskaityti visų sandorių. Taigi tuo metu reikėjo, ank, prieš tai reikėjo įsikišti, kai buvo jau aišku, kad bus problemų. Warrenas Buffetas šias priemonės pavadino masinio naikinimo finansinėmis priemonėmis. Irgi savalaikis įsikišimas yra būtinas, bet ne iš ankstinis leidimas produktui. Labai sunku uh, iš anksto nuspėti, ar jie bus naudojami gerai, ar jais bus piknaudžiaujama. Tačiau reikia labai aiškiai, labai griežtai stebėti situaciją. Dėl to, kas yra rengiama, kokie pasiūlymai rengiami įvairiuose vietose, ką aš paminėjau ir ką jūs kritikuojate, kad trūksta dialogo ir taip toliau. Na, visų pirma, Viskas daugiau mažiau yra skaidru, galima gauti visus dokumentus ir sekti visas diskusijas. O Bazilio komitetas nekuria įstatymų. Ką Bazilio komitetas pateikia ar pasiūlo, turi būti patvirtina kaip įstatymas įvairiose šalise. Ir Europos Sąjungoje taip pat per jos demokratinės institucijas. Tai Bazelio komitetas turi dirbti techninių lygių, bet jis tik tai teikia pasiūlymus. O po to teisės aktus reikia parengti ir, ir jie gali būti skirtingi. Ir Europos parlamento reikalas su savo galiomis dalyvauti tokiame procese dėl valiutų kurso politikos. didelėms šalims, didelėms ekonominėms, ekonominėms zonoms kaip eurozona. Valiutų, kursas, valiutų kursų režimas dažniausiai yra sviruojantis, laisvai sviruojantis. Mes turime laisvai sviruojančią valiutą. Nėra jokio fiksuoto valiutos kurso, nėra jokių ribų. Taigi, tai yra visiškai laisvai sviruojantis valiutos kursas. Ir jis tinka didelėms ekonomikoms, didelėms ekonominėms zonoms kaip eurozona. Taigi, šią prasme yra labai mažai priemonių vykdyti